Visus sveikinu atėjus į bendrą mūsų komitetų posėdį. Susitinka Libe ir FAM komitetai. E, šiandien po pietų rengiame bendrą posėdį. Darbo tvarkėje turime vieną. Pirmą punktą Tai yra darbo atvarkės patvirtinimą, nebuvo patikta jokių pasiūlymų, todėl galime patvirtinti darbo atvarkę. Antras punktas Posėdžio protokolų tvirtinimas. E, mūsų bendras posėdis įvyko gegužės trečią dieną. Ir jums išdalintose aplankose yra protokolai. Jokių pasiūlymų ar komentarų nepateikta. Ir dabar jau matome, kad galime protokolą patvirtinti. Ir periname tiesiogiai prie trečio punkto. Europos apsaugos orderis. Kalbame apie smurto aukų teisų apsaugą. Taip pat čia kalbame apie uh, smurto prieš moteris prevenciją. Tai yra labai svarbus Europos apsaugos orderio elementas. E, šis klausimas įeina į mūsų abiejų komitetų kompetencijas sritį, e, Libe ir FAM komitetus turiu galvoje. Mūsų komitetai labai glaudžiai bendradarbiauja. Mes tai darome vadovaudamiesi 51 nuostatą, taisyklę. E, Libe komiteto pirmininkas bus dėl to vie, mano bendrininkas, bendradarbis per šį posėdį. Ir aš galiu jūs informuoti, kad abu mūsų komitetai e, paprašė parlamento teisės tarnybos nuomonės dėl e, mūsų pasiūlymo teisinio pagrindo. Galiu jums pranešti, kad įvyko jau du bendri posėdėjai. Vienas buvo gegužės trečią dieną ir birželio pirmą dieną. Abu pranešėjai turėjo galimybę pristatyti savo nuomonę, o parlamentarai turėjo galimybę išdėstyti savo poziciją Ispanijos e, pirmininkaujančiai tarybai ir komisijai. Gavome ir parlamento teisės skyriaus e, dokumentą, kur yra išdėstyta jų nuomonė, e, atsakant į visus klausimus susijusius su mūsų komiteto veikla. Norėčiau priminti, kad e, yra parengtas teisės komiteto pareiškimas raštu, kuris įtrauktas į jūsų aplankus. Ministrų taryba taip pat kalbėjo apie Europos apsaugos orderį Tai buvo padaryta birželio ketvirtą dieną. Jau anksčiau esame nustatę pakeitimo pateikimo terminą. E, tai buvo birželio 9 diena. Tačiau pasitarus su pranešėjais buvo nuspręsta perkelti tą datą. Ir šiandien mūsų tikslas toliau tęsti diskusijas apie pranešimą. Ypač E, atsižvelgiant į tas nuomonės, kurias mes gavome iš teisės skyriaus. Be togi pasitarėme, matėme, kaip e, buvo diskutuojama ministrų taryboje. Jeigu lybė komiteto pirmininkas nenori nieko pridurti, aš suteiksiu žodį mūsų pranešėjoms. Pirmiausia, poniai e, Jimenez, kuri atstovauja moterų teisų komitetą. Prašom. Eh, <clears throat> eh, sí, muchas gracias, señora presidente, señor presidente. Dėkui, ponė ir ponė pirmininkė, laba diena visiems. Na, kaip jau minėjo ponė Svensson, mes čia susirinkome tam, kad ir toliau uh, kalbėtume apie uh, E, aukų apsaugą. Na, žinome, kad tai nėra lengvas rytis ir yra nemažai, e, nemažai kliučių. Kaip visi žinome, e, ir čia komisijos ir tar, tarybos pozicijos skiriasi. Ir kadangi turime abiejų institucijų atstovus, manau, kad galėtume išsiaiškinti daug dalykų tam, kad parlamentas tink, dirbtų tinkamiau. Uh, Na ir manau, kad visi puikiai suprantame štai ką, kad reikia bendradarbiauti, jog būtų užtrauk, užtikrinta aukų apsauga. Nes tiesą sakant, aukos nebūtinai nesupranta nei apie institucijas, nei apie kompetencijas, nei apie galių paskirstimą. Mes e, įsipareigojame įvairiomis sutartimis sukurti saugumo ir laisvės erdvę, kaip tai pasakyta Stokholmo programų ir kitose e, sutartyse. Ir jų tikslas yra pagerinti aukų apsaugą. Tai yra bendras tikslas, kurį dalyjėmės visi, tai yra taryba, komisija, parlamentas ir apskritai visi geros valios žmonės. Dabar manau, aptardami šį darbo tvarkės punktą galima užtikrinti geresnę aukų apsaugą, o rytoj turėsime galimybę, galėsime aptarti kitą iniciatyvą, kurią pristatys komisija. Na ir 2011 metais komisija yra numačiusi tolimesnių iniciatyvų, taigi esu pasirengusi dirbti ties šio klausimu ir lauksiu iš komisijos iniciatyvų. Na, o šiandieną skirsiu dėmesio šiam klausimui, nes esu prisėmusi įsipareigojusi aukų apsaugos rytyje ir mano įsipareigojimai yra platesni, nei vien tik tais e, tarybos, komisijos, parlamento ir apskritai ES institucijų kaip po tokių darbo sritis. Taigi, manau, kad tiek šiandieną, tiek ir ateityje, kaip jau minėjau, turime tikrai sukurti saugumo ir laisvės erdvę Europos Sąjungoje, nes tai yra kiekvieno piliečio judančio Europos Sąjungos teritorijoje pagrindinė teisė. Manau, turime būti šiuo atveju nusiteikę labai ambicingais ir aiškiai apibriežti, kas tai yra saugumo ir laisvės erdvė, apie kurią kalbame, ypač kai turime galvoje aukų apsaugą. Nes mes Turime Stokholmo programą. Kalbame apie bendrai apie augas, tačiau ne apie konkrečias aukas. Ir aš manau, kad pribrendo laiko tai padaryti, nes Europoje tikrai daug aukų, kurios, kurias reikia apsaugoti. Ir aš asmeniškai esu nusiteikusi ambicingai ir galiu pasakyti, kad mano frakcija labai palaiko uh, šį kilnų tikslą, tai yra užtikrinti kiek įmanoma geresnę apsaugą kuo didesniam aukų skaičiai. Taip, yra moterų patirinčių smurtą šeimoje. Visose valstybėse narėse ta problema egzistuoja, ypač Ispanijoje ir Andaluzijoje, ypač gili. Tikrai yra daug žmonių, ne vien tik tais moterų, kurių saugumas ir laisvės yra pribotos, jiems iškils grėmė dėl įvairių priežasčių, dėl nusikalstamumo, dėl prekybos žmonėmis. Aš manau, kad ar čia šioje direktyvoje, ar ateityje, e, kirdami kitus teisės aktus, mes neturėtume apriboti savo perspektyvos, savo žvilgsnio. Mūs, mūs, mes reikalingi aukoms. Nenoriu. Uh, leisti, kad mano žvilgsnis būtų apribotas. Mes turime žvelgti į šį klausimą iš labai plačios perspektyvos. Manau, kad tam, kad savo darbę primtume tinkamus sprendimus, labai svarbu būtų išklausyti tarybos, komisijos atstovų, o taip pat ir tų kolegų, kurie kaip ir aš mano, kad būtina apsaugoti aukas. Aš esu pasirengusi kalbėti su visais, nes kuo bus platesnis sutarimas žengiant šiuo sudėtingu keliu, rengiant šį pranešimą, tuo didesnės naudos pasieksime. Laiko nedaug, bet turime, neturi, todėl neturėtume pavarkti, nuleisti ranko, turėtume dėti visas pastangas, nes tai tikrai uh, bus skirta aukų apsaugai, o taip pat tam, kad būtų sukurta gera priemonė, kuri atitiktų mūsų visų interesus. Tai nebus priemonė, kuri pateks į stalčius ir bus pamiršta. Nes e, tas, ta priemonė bus skirta aukų apsaugai ir jų naudai. Ačiū. Tak, fru Jimenez. Ačiū, ponė Jimenez. O dabar suteiksiu žodį ponė Romero. Jie išdėsti savo nuomonę. Prašom, ponė Romero. Gracias, prezidenta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ta pačia diena, kai įvyko e, tarybos posėdis tam, kad būtų aptariama apsauga, tai yra birželio ketvirtą dieną čia netoli institucijų buvo nužudyta bulgarų žurnalistė Ana Paraskevova. Na ir Luksemburgo policijai prisidavė asmuo, kuris prisipažino vykdėšį nusikaltimą ir pripažinęs, kad nužudė savo žmoną. Na ir atrodo, kad nei mes, niekas kitas atš, e, atskripė dėmesį į šią žinę, šį įveikį, nes būtent tai, kai mes kalbame apie aukų apsaugą, tai tai ir susijęs su šia smurto tema. Na ir Luksemburgo policija bendradarbiaudama su Briuselio policija, bandydama išaiškinti šį nusikaltimą, išskyrus tą bendradarbiavimą, neegzistuoja kito, kokio nors bendradarbiavimo formos tarp Luksemburgo ir Bruselio tam, kad būtų vykdyta tokių nusikaltimų prevencija, kad jie apskritai neįvyktų. Ir e, savo šalyje, Bulgarijoje, tai žurnalistai buvo taikomas apsaugos orderis. Ji policija informavo apie smurtą kurį vykdė jos e, sutartinis, o kai jį lankėsi Briuselėje, nežinome, ar ji galėjo gauti kokį pagalbą, nes mes tiesiog nežinojame, kad e, jai grėsia pavojus, nes smurto šeimoje didžiausia problema yra tai, kad apie tokį smurtą nesužinoma. Mano šalyje egzistuoja suvokimas, kad kai vykdomi smurto aktai, kai moteris nužud, nužudomas, kad tenko konstatuoti, kad e, sureaguojama, protestuoja kaimynai, sureaguoja valdžios institucijos, o pavyzdžiui, e, Briuselį tai neegzistuoja, nes tai, kas įvyko, tai nuvyko nužudimas. Ir tai, tai būtent dramatiškiausias tokio smurto aspektas, kad neegzistuoja duomenys ES, jie nerenkami. Na, kai reikia, nesužinome tų duomenų. Ir nežinome, kiek iš visų smurto akto ar nužudimų, kiek iš tikrųjų yra e, smurto šeimoje atveju. Nes daug kas paskęsta tamsoje, mes čia kalbame apie prevenciją, Todėl pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai iš moterų reikalų komiteto už tai, kad jį parengė pranešimą ir kad dabar galėtume derinti apskritai labai bendras pozicijas, panašias pozicijas. Taip yra e, pa, pateikta pakeitimų, kadangi, taik, kadangi apskritai problemų ratas spektras labai platus yra E, išplėsta taikymo ir e, taikymas rytis ir APP e frakcija siūlė prailginti pakeitimų teikimo terminus tam, kad būtų kiek įmanoma viskas labiau suderinta. Ir taip, svarbiausia, užtikrint tokią apsaugą reikia kiek įmanoma daugiau konsensuso. Na, iki šiol buvo pateikta tokių argumentų, kurie. Nes tiesą sakant, uh, E, nėra įtikinantis. Nėra e, įtikinantis reikalavimas užtikrinti apsaugos ordiną, jeigu, orderį, jeigu mes nežinome, kokie yra tikrai skaičiai, kokias yra duomenės. Ir tiek tarybos, tiek ir parlamento teisės tarnybos parengė savo nuomonę ir pasakė, kad teisinis pagrindas yra teisingas. Na, ir kai kas e, teigia, kad siūlomas priemonės nėra veiksmingos. Tačiau kita vertus, labai svarbu, kad ta direktyva būtų patvirtinta kiek įmanoma greičiau, o antra vertus, e, labai svarbi valstybių narių politinė valia, kiek įmanoma ir greičiau ją įtikinti. Taip, dar vienas argumentas, tai yra antrinės teisės aktas. Ir, ir jeigu bus praleisti tam tikri tyrimo terminai, tai tarsi iš naujo reikės pradėti tyrimą. Bet jeigu bus nustatytas puikus, greitai veikiantis mechanizmas, kaip tai sakė abi teisės tarnybos savo nuomonėje, tai tuomet, kai toks tip, tokio tipo mechanizmas pradės veikti, svarbu, kad jis būtų kiek įmanoma greičiau tai, jog kiekvienoje valstybinėje narėje egzistuoja teismai arba tarnybos, tai nereiškia, kad kiekviena valstybė narė turi turėti vieną ar tą pačią teisinę sistemą. Mes nekalbame apie teisinės sistemos harmonizavimą, mes kalbame apie mechanizmą, kuris leistų kiek įmanoma greičiau imtis veiksmų kiekvienoje valstybėje narėje ir užtikrinti aukos apsaugą nes nepriklausomai nuo to, į kokios teisės sritį, civilinės ar baudžiamosios e, sritį pateks e, tok, tokie tyrimai, labai svarbu, kad auka kiek įmanoma greičiau galėtų pasinaudoti tuo mechanizmu, kad jis veiktų tinkamai ir greitai. Turime suprasti ir kokie ir ūkin... smurto šeimoje masto Europos Sąjungoje. Mes tiesą sakant nesame apibrėžę, kas tai yra. Mes turime prekybos moterimis ar prekybos žmonėmis apibrėžtis, tačiau mes neturime apibrėžę to nusikaltimo. Na, pavyzdžiui, pas mus tai yra labai plati apibrieštis, tai yra smurtas, persekėjimas, seksualinis priekabiavimas, tai yra tiek nusikaltimų, kurie aišku patenka į šią apibriešti. Todėl labai svarbu paklausti komisijos, ar esate pagalvoję parengti direktyvą skirtą kovai su smartu. Ne vien tik tai su, su smurtu prieš moteris, bet ir prieš nepilnamečius, kurie patiria tokį smurtą. Komisija galbūt galėtų pasakyti, kokį poveikio vertinimą yra numačiusi atlikti. Ar tai būtų ekonominio poveikio vertinimas, ar kokio kito poveikio. Ir antrą norėčiau paklausti, ar manote, kad tokį poveikio vertinimą reikėtų atlikti prieš šią direktyvą, ar vykdyti jį lygiai grečiai prie teisėkuros uh, proceso, tai yra to darbo, kuris atliekamas parlamente šiuo metu. Ir tokiu būdu e, tas poveikio vertinimas leistų patobulinti mūsų darbo rezultatus, direktyvą ir apskritai pamastymus dėl šios direktyvos. Na ir dar norėčiau paklausti, kada galime tikėtis iš komisijos teisėkuros pasiūlymo dėl direktyvos prieš smurtą kadangi ne, neegzistuoja tokia direktyva, neapibrieštas smurtas kaip o toks, nėra apibriešties, moteris miršta, jis yra nužudomas. Ir todėl mūsų e, atsakomybei parengti ir sukurti mechanizmą, kuris leistų apsaugoti aukas, vykdyti prevenciją tam, kad nebūtų daugiau aukų ne, tam, kad nebūtų tokių, nusi, tokių nusikaltimų kaip tas, kurį minėjau. Būtent tam reikalingas ta mano minėta procedūra. Todėl norėtųsi, kad komisija apie visą tai pamastytų. Na ir mes savo ruoštumą esame pasirengę atsižvelgti į komisijos pateiktą teisinį poveikia vertinimą ar nuomonę, kurio dar nėra. Kol kas ir nei taryba, nei parlamentas to nėra padarę. Mes turėtume ir kadangi bus atliekami vertimai, aš manau, kad tikiuosi, kad komisija kiek įmanoma greičiau parengs atitinkamą nuomonę tam, kad kol rengiami pakeitimai mes ir daromas vertimas mes galėtume į tai dar atsižvelgti. Ačiū. Varmt tak, fru. Labai ačiū, ponė Romero. Dabar jau išgirdome ir smurto pavyzdį. Deja, tokie pavyzdžiai dar per daug dažni. Ir todėl mums reikėjo pradėti kalbėti apie Europos apsaugos orderį. Reikia ieškoti būdų, kaip užkirsti kelią tokiems siubingiems smurto atvejams. O dabar aš norėčiau leisti pasisakyti visiems kolegoms, kurie tik nori. Prašom, kas norėtų. Eh, Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Murin. Merci, Madame la Présidente. <clears throat> Je crois que le texte. Eh, ačiū, ponia pirmininkė. E, manau, kad šios dienos tema mus visus sugražina prie savo pačių įsipareigojimų ir pareigų klausimo. Man atrodo, kad mes vienai ar kitaip esame susijęs su šia tema. Ji mūsų visuomenė yra labai svarbi. Ir taip pat labai sudėtinga. Manau, kad mes visi gausime nemažai naudos iš šio darbo. Kitaip tariant, mes visi tapsime bendrai kolektyviškai, pradėsime suvokti kolektyviškai, kad reikia e, šią problemą spręsti. Kol kas galbūt apie ją nėra pakankamai plačiai žinoma ir labai dažnai reikia pabrėžti, kad tai iš tikrųjų yra problema, kuri egzistuoja visuose visuomenės sluoksniuose. Nėra nei vieno sluoksnio, nei vienos visuomenės srities, kuri nekentėtų, nebūtų paveikta e, smurto, kalbu apie smurtą namuose, smurtą tam tikros lyties atžvilgio. Ar kalbėsime apie jaunesnę apie, ar apie vyresnę kartą, vis tiek iš pamatysime, kad ši problema yra aktuali visai visuomeniai. Dėl to privalome, kaip galima greičiau, pasiekti rezultatų. Kreipiuosi į visus kolegas ir į ponę Jimenez ir ponę e, Romera, jos į mus visus kreipėsi, taip pat kartu su jomis ir aš e, kreipiuosi, jūs mes turime kažką daryti dėl aukų. Dar reikia pabrėžti, kad daug iš aukų yra gana jauno amžiaus. To nereikia pamiršti. Turime e, suvokti, kad egzistuoja labai rimtų problemų. Egzistuoja tam tikrai labai geri, žinomi, galbūt net ekstremalūs atvejai, bet man regis visi mes savo kasdienėme gyvenime e, pagalvoja rasime pavyzdžių, gal netokių gerai žinomų, susijusių su jaunesniais žmonė, žmonėmis, galbūt e, vaikais iki dešimties metų amžiaus, kurie nukentėjo. Taigi, man atrodo, kad e, mūsų darbo problema yra ta, kad nepakanka sutelkti 27 valstybių pastangas spręsti šiams problemams vienodų pagrindų. Tuo pačiu mes turime ir e, didinti informuotumą. Labai dažnai aukos yra izoliuotos. Ir mes turime e, sudaryti galimybę aukoms pasisakyti. Taip pat E, pagerinti jų apsaugos būdus. Sakiau, reikia dirbti veiksmingiau ir dėl to reikia veiksmų derinimo ir europinio masto veiksmų plano. Jeigu mes neužsitikrinsime veiksmų derinimo ir nepadarysime to greitai, tai labai nukentės aukos. Žinome, kiek, e, kaip sunku būna vienai atskirai aukai, kai e, auka susijusi yra su keliomis šalimis. Taigi mes turime užtikrinti vienodas teisės visiems piliečiams, vienodą apsaugą visiems piliečiams. Mes sukūrėme tokią Europą ir turime užtikrinti veiksmingas priemonės visiems visuomenėms sluoksniams ir visiems piliečiams, tiek moterims, tiek kitiems. Jeigu e, tikimės, kad e, piliečių laisvių komitetas parems moterų komitetą ir tada mes pasieksime kur kas geresnių rezultatų. Ačiū. Po dabar, ponė Bilbao. Sí, muchas gracias, prezidenta. Labai ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai. Dėkoju už šią iniciatyvą. Na, manau, kad visi šioje salėje esantis, o taip pat ir atitinkamos institucijos ir politikos, visi sutarėme dėl to, kad reikia apsaugoti tuos asmenys, kurie patiria bet kokio pobūdžio smurtą, ypač e, smurtą namuose. Nesvarbu, kur tai vyktų ir čia reikėtų galvoti ir apie vaikus, kad kai kalbame apie aukų apsaugą, pamirštame vaikus, tačiau to nereikėtų daryti, nes jie yra E, būtent toje aplinkoje, kur neretai e, smurtas prieš moterį nužudimas yra lydimas ir smurto prieš vaikus. Na, kaip anksčiau sakėme, gyvenime 21 amžiuje ir kitokio pobūdžio dabar yra ir porų, todėl aš noriu kalbėti ne vien tik apie moteris, bet apie poras, nors dažniausiai aukomis tampa moteris. Man norėtųsi pasiaiškinti du dalykus. Tai pirmiausia, e, E, iki kada yra pratestas pakeitimų teikimo laikotarpis. Aš esu pasteikusi 18 pakeitimų tam, kad pavyzdžiui būtų Europoje išvengta dvigubo uh, moter, <clears throat> išvengti tam, kad moteris netektų aukomis dvigumam, e, dvi, du kartus. Tai reiškia, reikia derinti visas procedūras Europos Sąjungoje Ir tarkim, jeigu moteris e, patiria priekabiavimą seksualinį prievartą ir apsaugos orderis ir jeigu įvyksta iš vienos šalies į kitą, tai labai svarbu, kad apsauga galiotų ir kitoje šalyje. Tai reiškia, reikia keistis informaciją, tai yra, kad europinių lygių reikia spręsti šią problemą. Ir tai reiškia e, bendrais bruožais, e, kad būtent todėl pateikiau tas mano minėtas 18, minėtas 18 pakeitimų. Taigi norėčiau paklausti, iki kada yra pratestas pakeitimų teikimo laikotarpis. Antra, e, mūsų komitete posėdžiuose prašiau atlikti analizę Europinių lygių ir pasiaiškinti, kokia situacija egzistuoja valstybėse nare ir e, kokiu duotų pasiekmių tokio pobūdžio iniciatyva. Taigi, e, galbūt yra valstybių narių, kuriuose egzistuoja sprendimai, nes, tarkim, egzistuoja atitinkami teismo orderiai, e, egzistuoja skirtingos procedūros valstybėse narėse ir galbūt kai kurios tarpusiai labai nedarėtų. Taigi, norėčiau sužinoti, ar tai galima būtų padaryti. Taip pat e, kreipiuosi į komisiją ir prašau pamastyti apie štai ką. Manau, kad šios iniciatyvos nepakaks, e, nes tiesą sakant, e, ir tai negerina mūsų Europos institucinių įvaizdžio kai mes kalbame apie tokį svarbę sritį, tai tarsi išriškėja konfliktas tarp skirtingų institucijų, tarybos, komisijos, parlamento, tarp politinių frakcijų ir negalima leisti, kad e, ir toliau išliktų tas įsiskaldimas, nes tai kenkia institucijų įvaizdžiui. Taigi norėčiau paklausti komisijos, koks yra numatytas laikotarpis, tarkim, jeigu e, parlamente bus patvirtinta 2011 metams rengiama iniciatyva. Norėčiau paklausti, ar ta dalis renkamos informacijos galės būti traukta į tą naują iniciatyvą. Ir norėčiau paklausti, ar galėtume imtis štai tokio darbo ar ne. Kai kalbu apie teisinio pobūdžio problemas, tai tiesą sakant, turiu pripažinti, kad e, teisinių problemų teorija beprastai nedara tarpusavyje. Mes rengiame teisės aktus. Ir būtent mes nuolatos keičiamės teisės aktus, kad jie atitiktų tikrovę. Ir po, teisinio pobūdžio klausimas nėra problema. Jeigu mes turime politinės valios, tai mes galime keisti teisės aktą, koksai ten bebūtų klausimas. Ir galiausiai norėčiau mūsų posėdžio ar kito posėdžio metu pasiaiškiname, iki kur galime eiti, iki kur galėsime nueiti, nes būtų absurdiška, jeigu mes e, renktume lygi grečius susitikimus parlamente, taryboje, komisijoje pranešiai dirbtų, tai jeigu mes taip elgsime, tai jau bus ir 2011 metai. Ir komisija renks naują pasiūlymą ir tai iš vienos pusės tai reiškia, kad tai, ką mes dabar šiais metais darėme, nieko neduos, nes tiesiog bus švaistumas laikas. Ir galbūt e, tai, kas mums atrodys gerai, nebus įmanoma reglamentuoti ar bus nesiluma reglamentuoti, todėl kreipiuosi į komisiją ir tarybą su prašymu. Ar manote, kad dabartinės ar jeigu nemanote, kad bus e, rengiamas teisės aktas, e, kurį suderins trys institucijos, tai pasakykite tai tiesiai, kad nešvaistytume laiko. O jeigu priešingai manote, kad pavyks parengti bendrą teisės aktą, tai derinkime darbus tarpusavyje, Konkrečiai viską nurodykite laikotarpius ir tokiu būdu galėsime tinkamai dirbti ir negadinti mūsų įvaizdžių, nes nei politinį, nei ekonominį požiūrį kitaip nebus pateisinama. Eh, fru Bauer. Pone Bauer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy... Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, atsiprašau, kad pavėlavau. Uh, ir galbūt jau kažkas atsakė į mano klausimą. Tačiau norėčiau gauti patvirtinimą ar patikslinimą dėl esančios padėties. Labai džiaugiuosi, kad turime parlamento teisės tarnybos nuomonę ir norėčiau paklausti kai ko. E, Kokie, koks yra pranešėjų sprendimas? Ar reikia laikytis šios nuomonės? Ir 82 brūkšnelis 1 bus mūsų pagrindas ar 81a. Koks yra teisinis pagrindas? Taip pat norėčiau paklausti. Jeigu 82 straipsnio pirmoji dalis bus pagrindas e, ir mes kalbėsime apie čia nusikaltimus, ar bus taikoma baudžiamoji teisė, e, kai kalbėsime apie apsaugos orderį. O kaip dėl e, pasiūlymo, pasiūlymų pagal 81 straipsnio dalį, ar reikia, kad kolegos atsimtų uh, šios pakeitimus, ar mes patvirtinsime teisės aktą, kuriame bus vidinių prieštarų. Taigi norėčiau sužinoti, kokia yra komisijos nuomonė prieš tęsiant diskusijas, nes e, pateikta nemažai klausimų jau yra dėl to. Taip pat mums bus labai svarbu išgirsti komisijos e, nuomonę, kaip sakiau, prieš tęsiant diskusiją. Ačiū, ponė Bauer. Dabar ponė Kosta, prašom. Sì. Io eh, molto, ho ascoltato con molta attenzione eh, le due relatrici e... Dėkuoju. Išklausiau atidžiai abiejų pranešėjų. Ir norėčiau e, pasakyti, ponė Jimenez, kad mes Visi norime ambicingų tikslų, turime užtikrinti kaip galima didesnę maksimalę apsaugą aukoms nuo įvairių uh, agresijos pasireiškimų ir siekti užkirsti kelią mirčiai ir uh, e, nužudimui, bet kokios yra mūsų ambicijos, kiek konkrečiai mes žengsime šioje srityje. Dar norėčiau Jums priminti, kad mes dirbame ties skirtingais tekstais, skirtingus atvejus nagrinėjančiais, e, dirbame ties direktyva skirta skirta kovai su priekyba žmonėmis. Ši konkreti iniciatyva yra 12 valstybių narių iniciatyva, kurio valstybės, 12 e, valstybių e, mano, kad ši tema yra labai aktuali ir pranešimas rengiamas savo iniciatyvą. Dabar reikia pasiaiškinti, e, kokias pirmiausia aukas norime apsaugoti, koks bus mūsų prioritetas. Nekalbame tikriausiai apie kažkokią masę aukų amorfinė masė. Turime galvoti apie konkrečius žmonės, kuriems, pavyzdžiui, taikoma e, apsauga savo šalyje. Mes minime ir Stokholmo programą ir egzistuoja tam tikros e, prievolės Europos Sąjungos. Reikia užtikrinti žmonių judėjimo laisvę. Ir e, čia egzistuoja labai tikslus uh, dalykai. Pirmiausia, žmonės, kuriems taikomas apsaugos orderis, turėtų gauti išplėstinę apsaugą. Reikia e, galvoti apie įvairius atvejus, kai, kada apsaugomi žmonės. Jeigu neapibrėšime tiksliai e, tų dalykų, tai žmonės sakys, mes turime kuo užsiimti, negalime visko suplakti į vieną krūvą. Uh, Ir tai yra labai svarbus dalykas. E, turi būti apie tai kalbama visose Europos šalyse numatytos priemonės, visuomenė turi apie tai žinoti. E, parlamento iniciatyva e, Europos teisingumo teismas pagal 122 straipsnį prie išvados dėl e, bendrojo pripaži abipusio pripažinimo principų, bet dabar turime e, būti ambicingesni, turime e, pasitelkti trečiąjį straipsnį. ES pagal jį turi užtikrinti te, apsaugą platesnėje teritorijoje papildomai prie apsaugos savo šalyje. Jeigu numatyta žmogaus apsauga savo šalyje, tai jie turi būti saugomi ir kitur. Bet pažiūrėkime į konkrečius atvejus ir juos apibrieškime, nekalbėkime vien abstrakčiai. Pasižiūrėkime ir į trečiąjį straipsnį, nes šis straipsnis numato tam tikras prievalės. E, sakoma, reikia sakyti, jeigu žmogui taikomas apsaugos orderį, e, orderis jo šalyje, tai jis, turi, tas žmogus turi būti saugomas visoje Europos Sąjungoje. Tada padėsime šioms aukoms ir aukoms ateityje, kurios kenčia nuo labai rimtų nusikaltimų. Niekas E, nesiginčiu tuo, kad reikia atlikti poveikio vertinimą, reikia daugiau informacijos, konkretesnės ir reikia iš komisijos daugiau informacijos. Mes e, žinome, kas vyksta valstybėse narėse daugelį šalių, įskaitant maną, mes Italijoje turime apsaugos orderį įdėgę Ir žinome, kas atsitinka labai dažnai, kai moterys e, skundžiasi dėl tam tikrų nusikaltimų, jas niekas rimtai nežiūri dažnai. Ir dėl to daug nusikaltimų, apie daug nusikaltimų yra nepranešama, kartais net apie nužudimą. Uh, Taigi reikia konkrečiai apie kažką parašyti, kažką surašyti ir įgyvendinti tai, kas parašyta. Parlamentas čia turėtų būti matomas kaip plėtojantis šias mintis. Abi pranešėjos e, pasisakė ir pasakė, jog nori dirbti kartu. Man atrodo, iki šiol joms tai neblogai e, pavyko padaryti. E, ponios Jimenez ir Romero sakė, kad jos nori užtikrinti kiek galima daugiau pagarbos, užtikrinti saugą, saugumą ir išvengti e, dvigubo viktimizavimo aukų. Mes turime galvoti apie modelinį darbą, apie tai, ką galėtume padaryti ir kitose sitise, aps, siekdami apsaugoti moteris nuo nusikaltimų. Dėkoju. Toliau Krisbek. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjams ir kitiems kolegoms, kurie labai aktyviai dirbo šiuo klausimu. E, tai yra sudėtingas, sudėtinga problema. Ir e, Romeo Kosta ir Bibao sakė, kad mes turime uh, atverti duris ir suprasti, kad Europos apsaugos orderis yra labai svarbus. Čia e, diskusijoje ir anksčiau esame sakę, kad e, mes visos, visi norime užtikrinti tokią apsaugą šimtams tūkstančiams moterų. Aš norėčiau pridurti, kad e, čia reikėtų kalbėti ne tik vien apie moteris Šiame pranešime e, kalbame apie bendrą Europos orderio, e, apsaugos orderį, kuris veiktų visos Europos lygių. Svarbu pabrėžti, kaip svarbu dirbti šioje srityje ir siekti pažangos. Ir e, turime apeiti vairiausios politinės kliūtis. Labai svarbu, kad ES savo tikslą pasiektų greitai. Be to mes e, einame link kažko naujo po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Ir be to turime pagrindinių teisų hartiją. Kartais susidaro jausmas, kad mes imamės priemonių e, prieš reiškinius, kuriuos nelabai ir pažįstame. Tačiau iš esmėsgi faktiškai tai reiškia, kad <clears throat> tai tik palengvina mūsų darbą ir padeda apsaugoti nukentėjusius nepriklausomai nuo to, kur jie yra ar jos yra. Taigi, šis orderis yra labai svarbiausios priemonė. Ir dvigubas e, mūsų darbas bendrame e, komitetų posėdėje, Libe komitete ir FAM komitete, e, leis pakeisti reikalų padėtį. Kaip ponė Kosta sakė, dabar mes jau galime e, pateikti juridinį pagrindą tvirtą. E, parlamento teisės tarnyba pateikė teisinį pagrindimą ir dabar mes kuriame bendrą priemonę, kuri leis išplėsti mūsų taikomas priemonės ir apsaugoti e, nukentėjusius visose valstybėse narėse. Be to, e, tai sustiprina parlamento sprendimų galę ir e, tai dabar mes galime daryti po Lisabono sutarties ir žmogaus teisų hartijos įsigaliojimo. Be to mes manome, kad šio klausimo išsprendimas turi būti pasiektas netidėliojant, kad galėtume jį iškelti plenarnio posėdžio darbo atvarkę ir e, mes kartu galime visi prisidėti prie to, kad e, apsauga būtų sustiprinta. Manau, kad e, teisinis pagrindas yra aiškus ir suprantamas. Mūsų juristai išdėstė savo nuomonę jų pozicija yra aiški ir tuo juridiniu pagrindu besiremdamas mes galime renkti pakeitimus. Parengtas dokumentas turi būti vertas įgyvendinti. Labai svarbu, kad mes įtrauksime kuo daugiau valstybių narių ir kuo geriau ir efektyviau dirbtume. Svarbu, kad valstybės narės užtikrintų realią e, aukų ar potencialių aukų apsaugą. Kalbėjome apie tą Bulgarijos žurnalistę. Paaiškėjo, kad apsauga nėra suteikiama taip, kaip tikėtųsi mūsų žmonės. Pone Jimenės apie tai kalbėjo. Taigi nukentėjusiosios turi būti deramai saugomos ir be to reikia stengtis užkirsti kelią tam. Ačiū pranešėjoms ir kolegėms už išdėstytas nuomonės, o dabar suteiksiu žodį Ispanijos e, pirmininkaujančios tarybai atstovai, kad jie išsakytų savo poziciją. Pone Kolinos Kūly iš Ispanijos. Prašom. Muy bien, muchas gracias, eh, señora prezidentė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Ponia pirmininkė. Ankstesnės progos metu jau esu jums nurodęs, kad visi nauji dalykai sukuria ir kliučių Nes yra, tarpsim, e, tai yra psichologinė žmonijos ypatybė, kad e, žmonės tarsi bijo pokyčių, nes e, pokytis reiškia kažką naują, nežinomą, žengimą nežinomą sritį ir tai, aišku, sukelia pasipriešinimą. Na ir be to psichologinio pasipriešimo egzistuoja ir fizinė inercija pasipriešimo judesiui, ir todėl bandant ką nors išjudinti, sudėtingai veikti tas kliūtis. Ir tikriausiai tai paaiškina tas kliūtis, kuriamis susituri šis pasiūlymas. Na ir labai svarbu yra štai kas, kad keltume šį klausimą. Ir taip pat, kad galvotume apie teisinį aspektą. Taip, ES labai svarbu šį klausimą pirmiausia pradėti spręsti iš teisinės perspektyvos nes vėlgi tai kelia problemų, kelia pasipriešinimą, inercijos, kaip aš ir paaiškinau prieš tai. Na, aišku, kad ES turime nepilnus duomenis šioje srityje. Na, kai kuriuose valstybėse narėse yra sukaupta daug duometų, bet mm, Ispanijoje, Junktinėje karalystėje ir vėlgi, kiek yra kitų šalių, kur tokių duomenų nerame. Nes ponė Kosta kalbėjo apie tai, kad moterį nužudo jos partneris. Ir e, tai ši, e, ši žmogžudystė patenka į žmogžudysių statistiką, tačiau ne į smurto šeimoje statistiką. Ir dėl ši problema egzistuoja ir ją reikėtų ateityje spręsti, nors jinai tikriausiai ilgai iš, išliks. Šiandieną uh, išsakėte daug dalykų, pritariu daugam. Dėkoju ir abiems e, pranešėjams už tai, kad puikiai viską nušvietėte. Mm, tačiau tiesą sakant, šiuo metu teisinis pagrindas neturėtų tapti pasiteisinimo atveju. Taip yra parengtos dvi teisinės nuomonės. Parlamento ir tarybos teisinės tarnybos parengė nuomonės, Taigi problema nėra teisinio pobūdžio. Jeigu būtume nesusipažinę su šiomis teisinėmis nuomonėmis, galiu pasakyti, kad mes, kaip ir negod šalis, toliau tęsime šį projektą. Taigi turime dvi raštų parengtas teisinių tarnybų nuomonės. Jos teigiamai vertina pasiūlymą ir vis dėlto kalbama apie teisinį pagrindą kiek mums reikia teisinių nuomonių sprendimų išprimti. Ar jūs norite kažkokios neigiamos teisinės nuomonės tam, kad galėtume pasakyti ne? Nes nežiūrint to, kad yra dvi nuomonės, nesakome taip ir nežinkime į priekį. Todėl sutinku su ponia Bilbao, tai yra politinės valios klausimas. Arba egzistuoja politinė valia, arba ne. Štai tai yra klausimas. Na ir ar yra valia ar ne priimti sprendimą tam, kad apsaugos orderiai, kurie apsiriboja viena valstybė nare, galiotų visą Europos Sąjungą. Tai čia yra klausimas, ar egzistuos ta politinė valia ar ne. Sakyčiau, tai neteisinio pagrindo politinės valios klausimas. Dvigubas viktimizamas, priemonės veiksmungumas, aiškumas. Visus šios klausimas galima ir būtina iškelti. Tačiau ar tai yra mūsų diskusijos tikslas? Pirmininkaujantį šalis Ispanija pasakė štai ką, kad taip, mes esame įsitikinę, kad jūsų dėka tekstas bus patoblintas. Ir, ir parlamente tas darbas daromas veiksmingiau, aiškiau. Taip, reikia išvengti dvigubą aukų viktimizavimą. E, buvo užduotas konkretus klausimas pirmininkaujančiai šaliai. Tai yra kokiuose šalyse tarp visų valstybių narių? Visose valstybės narise. Na, Na, yra tų šalių, kurios nedalyvauja teis, laisvės teisingumo ir teisingumo erdvėje, galbūt yra šalių, kurios nenori, nėra tokių, kurios nenori tęsti šios iniciatyvos. Aš sakyčiau, būtų absurdiška sakyti, kad e, teisė e, apriboti šios priemonės taikymą tik tomis valstybėmis, kur taikoma baudžiamoji atsakomybė. Pavyzdžiui, tai būtų įmanomas bendradarbiavimas tarp Prancūzijos ir Vokietijos, bet galbūt ar Prancūzijos ir Ispanijos, tačiau tarp kitų valstybių narių, kur ten yra civilinė atsakomybė, nebus bendradarbiavimo. Apie tai kalbama ir abiejų teisinės tarnybos, abiejų teisinių tarnybų nuomonėse priemonė visuomet yra ta pati, tai yra apsaugos priemonė, kurio yra skirta nusikaltimo prevencijai. Ir todėl priemonė yra ta pati, tačiau skiriasi kokių valdžios institucijų kompetencijos ryčiai tai tenka civilinės teisės ar baudžiamosios teisės sričiai. Ir aš manau, kad čia parlamentas galėtų tai prisiminti. Ir, na ir reikės anksčiau ir vėliau spręsti skirtingų teisinių sistemų klausimą. Dabar jau galime pradėti jį spręsti. Kam švaistyti laiką, jeigu tai ba galime daryti dabar? Taip pat e, atsakomybės klausimas. Pagal teisinių požiūrių atsakomybė uh, viskas aišku, visi galime sudvėjoti, tačiau vėlgi priminsiu tas dvi teisinių tarnybų uh, parengtas teisinės nuomonės ir jos tarsi išsklaido dviejonės. Ir čia vėlgi viskas susiveda tai, kam ne anksčiau, politinės valios stygių. Taigi, kadangi turime dvis, dvi nuomonės, jos buvo neigiamas ir mes ats, Mes atsimėm savo pasimą. O dėl komisijos iniciatyvos 2011 metams, kurios labai laukime, taigi pirmą ją reikia parengti, o antrą ją reikia aptarti. Tai manau, kad e, čia nereikėtų apsiriboti vien tik tai apsaugos orderiu. Bus daug dalykų, dėl kurių reikės diskutuoti. Na, ne, negalima tikėtis kad e, ta iniciatyva bus lengva patvirtinti, nes bus daug didelis temų spektras, dėl kurių reikės diskutuoti, čia yra auko apsauga. Ir ji peržengia nacionalinių valdžios institucijų nacionalinės ribas. Ji turėtų būti ištikrinta europiniu lygiu. O, o kai dėl jungtinių karalystės e, prisijungimo prie 21 pirmo sutarties straipsnio, tai manau, kad Junktinė karalystė gavo tinkamą periodą, tai yra trys mėnesiai ir tai yra visiškai tas pats uh, laikotarpis, kur Junktinė karalystė turėjo anksčiau, tai yra analogija. Ir teisinės tarnybos mano lygiai taip pat, kad tai yra tie trys mėnesiai, kaip numatyta 21 straipsnėje. Na, gal Na, aš tikiuosi, kad e, Junktinė karalystė nesinaudos šiandien opt-out galimybę, tačiau spalio mėnesį Junktinė karalystė pri, turės nuspręsti, ar ji dalyvaus taikančią priemonę ar ne. Nes e, kai jau bus praėstas laikotarpis, tai yra daugiau nei trys mėnesiai, tai tuomet e, nuo teisingumo ir vidaus reikalų tarnybos iki Belgijos pirmininko kamų pabaigos turės būti primtas sprendimas. Taigi, kaip jau minėjau, spalio mėnesį bus aptarimas šis klausimas e, TVR taryboje. Na ir prieinu prie mano pasisakymo pabaigos. Nenoriu švaistyti laiko, tiesiog atkreipsiu dėmesį tai, jog esu, uh, lab, kad labai pasitikiu parlamento politinę valią. O taip pat ir Pelgės, kaip ir būsimos praninkaučios šalies politinė valia pasiekti pažangos, tobulinant šį teisės aktą. O kaip e, Ispanijos, kaip pirmininkaujančios šalies atstovas, galiu patikinti, kad visuomet remsime šią iniciatyvą. Tada dėkoju aš e, tarybos nuomonę ir dėkoju už Ispanijos e, pirmininkaujančios tarybai atstovavimą. O dabar suteiksiu poni, poni, žodį poniai Faul iš komisijos. Ji išsakys savo nuomonę. Thank you, co-chairs. Uh, good afternoon. Sveiki. Dėkuoju išteiktą žodį. Šis, ši tema yra labai rimta. Kaip gerbima narė Bilbao pasakė, nemanau, kad kas nors šioje salėje gali ginčytis dėl to, kaip svarbu yra užtikrinti tvarę, gerai pritaikytiną apsaugos sistemą e, tokių baisių nusikaltimų aukoms, kas jos bebūtų. Kaip, dažnai, sa, buvo, kaip buvo dažnai pasakyta, kelis kartus paminėta, tai yra dažnai jauni žmonės. Dabar klausimas, kaip užtikrinti tokią gerai pritaikomą tvarę sistemą. Uh, politinė valia yra labai geras dalykas, tačiau demokratinėje santvarkoje e, politinė valia turi būti susijęta su įstatyminiais dalykais. E, labai svarbu už tai, kad mes, turim, kad mes veiktume pagal sutartis. Mes negalime kurti teisės aktų vien dėl to, kad galvojame, jog kažkas būtų gerai e, aš, kai sakau, mes turiu galvoje visas ES institucijas, pirmiausia, parlamentą ir tarybą kaip teisėkuros atstovus. Ir e, reikia už tai daryti labai aiškę takoskirę tarp baudžiamosios ir pilietinės te, civilinės teisės. Ir daugelio valstybių narių buvo kilusių diskusijų. Kartais e, iškilo daug problemų dėl sutarties ratifikavimo. Ir E, buvo daug klausimų dėl ES veiksmų baudžiamosios teisės sityje. Dėl to iškilo nemažai prieštarų. Taigi e, vargu reikia stebėtis dėl to, kad daug principų išdėstytų sutartie yra gana aiškus. Mes turime laikytis tų taisyklių, laikytis sutarties nuostatų ir e, keletas valstybių narių pagal baudžiamosios teisės nuostatas išdėstęs sutartyje gali e, pateikti pasiūlymą, kurios yra susijusios su e, baudžiamosios teisės e, procesu, bet ne civiliniais procesais. Trečiajame straipsnėje yra plačiai išdėstytos Europos, išdėstyti Europos Sąjungos tikslai. Ir komisija ne pritarė e, jūsų teisės tarnybos nuomoniai. Mūsų nuomonė nepakankamai yra užtikrinamas teisinis pagrindas, čia išsiskyrė mūsų nuomonė e, ir e, jūsų pozicija skiriasi nuo tarybos, kuri galvoja, kad 83, 82 straipsnis yra pakankamas. Uh, be trečio straipsnio. Bet mano nuomonė, nei to, nei to nepakanko. Jeigu mes vien šio pagrindu sukurtume teisės aktą, tai e, mes e, įsivelsime į nesibaigiančius procesus bylose. Tokiu būdu neužtikrinsime apsaugos aukoms, o E, sukursime trumpalaikę labai pažeidžiamą sistemą, kuri iš tikrųjų nesuteik žmonėms to, ko jiems reikia. Taigi toks būtų mano, tokia būtų mano reakcija jūsų e, mintis. E, trys institucijos turi rasti konsensusą ir kaip galima greičiau susitarti dėl tvarios nusikaltimo aukų apsaugos. E, parlamentas ir taryba, teisėkuros atstovai dabar turi galvoti apie baudžiamasias bylas ir turi e, sukurti sistemą, kuri užbaigtų mm, priemonės ir kitais metais mes laukiame rezultatų. Reikia dabar baigti kurti tam tikras taisyklės, kurioms reikia skirtingo teisinio pagrindo, skirtingo skirtingo išsideistimo valstybių narių, e, kurios užsimtų civilinės teisės dalykais. Aš e, žinau, kad aukoms visiškai nerūpi tie teisi, tos teisinės vingrybės, bet mes veikiame teisinėje sistemoje ir mes neturime visuotinės kompetencijos priminėti bet kokius teisės aktus ES. Mes veikiame pagal sutartis. Visai neseniai labai daug karštų diskusijų buvo dėl to sutarčių, neseniai buvo jos ratifikuotos, įsigaliojo ir mes turime taikyti e, nuostatas sutartį, nes dabar galime priimti priemonės pagal grinai baudžiamosios teisės dalykus ir sistema kitais metais jau bus išbaigta, patvirtinus būtinus teisės aktus, e, norint apginti kitokias e, aukų teisės. Ta galima padaryti pagal skirtingą pagrindą, negalima visko padaryti pagal vieną teisinį pagrindą e, su plačia apreptimi apreptis gali būti per e, plati teisiniam pagrindui arba atvirkščiai. E, aišku, apmaudu, kad taip yra, bet egzistuoja sutarčių nuostatos, kurias reikia taikyti rimtai ir griežtai, kitaip mūsų sprendimai atsidus teisme kokiame nors arba teisingumo teisme ir bus nutarta, kad dabartinis pasiūlymas yra nekonstitucinis, to niekas nenori ir apsauga, kurią būtų galima numatyti, bus laikoma labai silpna ir deramai neapgalvota. Taigi reikia viską apgalvoti kaip galima greičiau ir užsitikrinti, kad institucijos susitelks ir ras būdą. Man atrodo, kad reikia galvoti apie dviejų etapų požiūrį, nes taip surašyta yra sutartis ir mes turime daryti tą, kaip galima greičiau mes turime galvoti apie išsame priemonę, kuri būtų ilgalaikės trukmės, kurią būtų galima gerai pritaikyti ir suteikti paramaukoms tokią, kokios jiems, e, joms reikia. Ačiū iš jūsų nuomonės. Dar, vienas, dar viena kolegija nori pasisakyti, todėl suteiksiu poniai Atondu žodį. Señora prezidenta, yo creo que el, el debate está bastante Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ši diskusija išaiškino labai daug klausimų. Ir dabar bus lengviau priimti sprendimą. Akivaizdu, kad komisija pirmininkaujantį šalis sutarė ir panašu, kad parlamentas taip pat neprieštaraus jų pozicijai. Realybė yra tokia. komisija teikia pasiūlymą ir yra tikimasi, kad parlamentas jo net mes, bet parlamentas mano, kad pasiūlymas bus patrenktas taip, kaip ką tik sakė komisijos atstovas, vadovaujantis teisinių pagrindų, kuris e, tinka. Tai būtų toks A sprendimas ir jis reikštų, kad tai bus priimta E, susitikimuose, bet taip nėra. Sprendimas B, kad parlamentas pateikė savo e, nuomonę, taryba pateikė savo nuomonę ar pranešimą ir tada parlamentas ir taryba tvirtai laikosi savo pozicijos, sakydami, kad reikia daryti taip, kaip mes norime, kad būtų išleistas patvirtintas apsaugos orderis. Bet mesgi turime priimti sprendimą, priimkime sprendimą Mes galime ištisus mėnesius diskutuoti dėl to, bet yra vienas dalykas, kur yra visiškai aišku, tokio orderio reikia. Parlamentas, e, vadovaudamasis tarybos iniciatyva, turi įgaliojimą priimti teisės aktą, priimti sprendimą. Mes e, galime pratesinėti laiką, kaip EPP siūlė, e, pateikdama savo pakeitimą ir man atrodo tai gana racionalu. Bet e, Mes pirmiausia turim patys frakcijose aptarti, ar mes pritarėme tai vykstančiai diskusijai. Ir aš suprantu, kad kai kuriuose frakcijose yra daug abejonių. Žinoma, mes jų nuomonę gerbėme. Šis sprendimas turi būti priimtas e, ir APP, ir liberalų, ir socialdemokratų, ir taip toliau. Ir žinant, kad e, trūksta laiko pakeitimams teikti, E, parlamentas turėtų susijimti ir e, priimti sprendimą. Žinau, kad mes tą norim padaryti ir turim tokią teisę. Jeigu turim tokią galimybę, tai kodėlgi mes to nedarome, jeigu komisija mano, kad dirbti dabar jau reikia. Mes turime politinę valią, mes turime juridinį pagrindą, todėl mes pradėti turime dirbti ir paskui pažiūrėsim, ar bus patvirtinta uh, tai, ką, e, ar, bus, ar komisija pritars tam, ką parlamentas pritvirtins. Bet eikime į priekį, nesustokim. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį pranešėjams dar kartą. Pirmiausia, ponė Jimenez, prašom. Sí, eh, lo que quería decir que, bueno... Dėkoju. Norėčiau dar sėki pat, pakartoti tai, ką jau sakiau. Sutinku su tuo, kad reikia daryti pažangą šioje diskusijoje, aiškintis įvairius aspektus, bet tarsi sugrįžtame ratu. Visi norime padaryti pažangos dėl apsaugos ordinio, orderio, tačiau tarsi pažangos nepatenka. Nemanau, kad yra politinis klausimas. Sutinku su tais, kurie sakė, kad tai nėra politinis klausimas. Aš kalbėjau su daug žmonių iš institucijų taip pat e, kolegomis iš įvairių politinių frakcijų. Na, yra įvairių baimių, būkštavimų ir tai nėra politinio pobūdžio būkštavimai ir baimės. Tiesą sakant, veiksmingumas yra svarbus klausimas. Na, čia buvo kalbama, kad komisija, taryba turėtų kažką daryti, tačiau nuo, nuo pat pačios pradžios visomis jėgomis gyniau šį pranešimą, bet jeigu bus asmuo, kad e, jam kils problemų, man kilo štai koks klausimas. Ši, turime ginti šį apsaugos orderį, nes yra tikslas tačiau turėtume patys savęs paklausti savo sąžinės, ką neteisingai padarėme, nes aš esu pranešėja, ką padarėme teisingai, kad mes atsidūrėme štai tokioje situacijoje. Aš nemanau, kad yra politinė problema. Tikslas yra labai paprastas. Ir aš manau, kad turint tokį paprastą, aišku, tikslą prieš akis, visi turėtume uh, susikaupti ir paremti šį tikslą. Ir manau, kad e, turime paklausivęs, ką padarėme neteisingai, kad atsidurime štai tokiame labirinte, nerangandame išėties, bet ją turime rasti. Nes kas be būtų auka, ar tai būtų terorizmo ar smurto auka, pane Kosta, kai kalbu apie ambicingą užmėjį, tai aš daugiau turiu galvoje moteris kaip aukas, tačiau galima žvelgti viską plačiai. Ir man rodas, aš teikiau pakeitimo, nes bandžiau pasiekti kiek manoma daugiau sutarimo. Norėsi, kad tas orderis nebūtų siauras. Bet tiesą sakant, neketinau nieko stabdyti. Nuo pat pradžių palaikiau šį tikslą bet kitą vertus esu susirūpinusi, kad bus valstybių narių, kurios nepripažins ordino, orderio, kad nebus galima apskūsti agresoriaus. Vėlgi parengtos dvi teisinės nuomonės. Sutinku, jos parengtos. Tačiau kaip, nežiūrint tų dviejų teigiamų teisinių nuomonių, Kodėl tiek daug balsų prieš? Ir mes privalome savęs klausti, aš esu pranešėja, ant šito pranešimo užrašysiu savo vardą ir todėl esu labai susirūpinusi ir man kilo daug klausimų ir jie nesibaigė. Nes tikrai nesinorėtų, kad šis pranešimas atsidurtų stalčiai ir jas niekam neberūpėtų, jis man rūpi ir noriu parengti tokį pranešimą, kad galėčiau parašyti savo vardantijo, kad jis duotų rezultatų. Taigi kila klausimas, ar mums pavyks susitarti, ar pavyks palaikyti tą iniciatyvą, kurią žada komisija. Būtent turi, šito turi savęs klausyti parlamentas, o kai dėl pakeitimų Tai pažvelgus į kalendorių, man dar įspūdis, kad būtų e, logiška, kad jeigu taip, mes baigsime darbą Liepos 10 dieną, tai tęsime darbą rugsėjo mėnesį. Man norisi garantijų, kad darbas teksis. Na, nemanau, kad e, nei komisija, nei taryba, nei mes nenorime apsunkinti darbo mes privalome visi suvienyti jėgas siekdami sutarimą. Ačiū. E, tak, dolėmė audet. Ačiū. Dabar žodis poniai Romero. Baigiamėsiams komentarams, prašau. Eh, señora Presidenta, cuando eh, la Comisión. Labai, labai ačiū, ponė pirmininkė. Uh, uh, Mes negalime kol kas nieko matyti raštu iš to, ką sakė komisija, bet komisija pasisakė už. Daugeliu atveju sakoma, kad tam, kad būtų parengtas direktyvos projektas, reikia tam tikrą sprendimą, sak, kažkokia, kažkokį tai sprendimą, kuris, dėl nusikaltimo, kuris jau įvyko. Mes dabar bandome užtikrinti apsaugą žmonėms, kurie, kuriems e, taikomas apsaugos orderis. Nebūtinai apie bausmę turime kalbėti, ne visi atvejai yra tokie pat. Tie žmonės yra nukentėję ir e, žmogus, e, kuris e, parodė agresiją aukų atžvilgių, jau yra įspėtas dėl to. E, aišku, yra daug problemų dėl klasifikacijos, bet mes kalbame apie tą patį dalyką, apie aukas. Ispanijoje tik penkios aukos oficialiai kreipiasi į, į teismą dėl agresoriaus veiksmų, dėl užpuoliko veiksmų. Reikia tą atsiminti, kad Ir tai labai dažnai yra privataus šeimos sektoriaus terorizmas. Ir čia iškyla civilinio, administracinio ir baudžiamojo proceso problemos. Bet tai yra tas pats nusikaltimas, jeigu norime apsaugoti e, aukas nuo tokio privataus terorizmo. E, koks be būtų mechanizmas ar klasifikacija, jeigu mes norime visoje sąjungoje apsaugoti tokius žmonės, tai mums reikia pagerinti savo darbo rezultatus ir kokybę ateityje. Ir jūs turite ir toliau galvoti, ką daryti, klausti kitų frakcijų, ką daryti ir mums reikia dirbti toliau. egzistuoja trūkumų šiame pasiūlyme tam tikro pribojimu. Jeigu mes pasakys, iš, iš, išgelbėsime nors vieną auką savo veiksmais, tai bus buvę verta dirbti mums. Dėkui, ponė Romero. Tada turbūt mes jau susitarėm dėl tolimesnio tvarkaraščio. Birželio 12 diena. Birželio 12 terminas teikti pakeitimus. Atsiprašau, Liepos 12. Uh, rugsėjo antrą dieną diskusija dėl pakeitimų. 29-30 rugsėjo balsuosime po orientacinių diskusijų. Tada aš galiu sakyti, kad baigėme posėdį. Dėkoju Lybė komitetui, Lybė komiteto sekretariatui ir pirmininkui už tą puikų bendradarbiavimą tarp mūsų. Ačiū. O lyčių lygybės komitetas tęsia savo posėdį. Thank you, Mrs. Benson, for running. It's a pleasure. My next meeting. It's been a pleasure. Please take your seat so we can continue. Prašyčiau susėsti, kad galėtumėm tęsti posėdį. Då fortsätter vi vårt... Tęsime komiteto posėdį ir žiūrime į darbo tvarkę. Toliau e, jau matėme, kad antras punktas yra patvirtintas, jokių pakeitimų darbo tvarkiai neturime. Darbo tvarkiai patvirtinama. Trečias punktas - praneš, pirmininkės pranešimai. Aš visų pirma norėčiau komiteto posėdžių salėje pasveikinti savivaldybių valdytojus, administratorius iš Italijos regionų, Pukės, Kalabrijos ir Abrucų. Jie atvyko į mūsų komiteto posėdį, kviečiant ponui Materai. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Taip pat aš norėčiau informuoti gerbiamus parlamentarus, kad Birželio 20-21 dienomis Vilniuje yra inauguruojamas Europos lyčių lygybės institutas. Ir komitetas labai aktyviai dalyvauja to instituto steigimo procese. Ir mes žinome, kad labai džiaugiamės, kad toks sprendimas buvo priimtas. Dabar jau tas institutas inauguruotas, atidarytas, aš dalyvavau posėdėje Vilniuje, e, buvau visoje ceremonijoje ir galėčiau papasakoti, kas vyko greta oficialios ceremonijos. E, vyko kultūriniai renginiai, įvairiausi koncertai buvo organizuoti, o vakar po pietų įvairūs dalyviai teikia informaciją apie tai, kokia padėtis ES lyčių lygybės klausimų. Labai aktyviai dalyvavo visi toje atidarimo ceremonijoje. Labai gerai viskas organizuota buvo. Spaudos konferencijoje turėjom labai daug žurnalistų. Dalyvavo e, daugelio žiniasklaidos e, organizacijų atstovai. Be to buvo organizuoti specialūs interviu su įvairiausiais dalyviais. E, taigi tiek, kaip pirmininkė galėjau Jums pranešti, kiek žinau, ponė Tomsen dar šitą pridurs. Uh, yes, I just want to... I want to... Norėčiau pakalbėti apie tai, kas praeitą mėnesį vyko plenarnėje sesijoje, kai EPP pasiūlė atsimti Figoreido pranešimus, pranešimą, dar vieną pranešimą. Man labai buvo keista, labai nustebino mane tai, kad e, vyrai vis dar nežiūri rimtai į moteris. Aš jau šešeris metus dirbu parlamente ir su vyrais ir aš dabar supratau, kad EPP ECR reiškia žodis yra žodis, vyras yra vyras. Ir dabar, kai buvo balsuojama dėl mano pranešimo per plenarinę sesiją, žmonės elgėsi kaip vaikai, kai kas per vidurį plenarinio posėdžio salę, tu neturi pakankamai kompetencijos, kvalifikacijos ir tai, ką tu darai, yra jau parengtų pranešimų dalis. Ir E, būtent, kad viskas jau yra išdėsta kituose pranešimuose, sakoma. Man buvo labai nemalonu atsidurti tokioje situacijoje ir aš e, bijau, kad moterų komiteto reputacija nukentėjo į mus e, per nelik rimtai nežiūri, o dabar dar bus mums praščiau. Taigi, ponė pirmininkė, aš prašyčiau jūsų surenkti diskusiją dėl to, ar galėtume taikyti kitus darbo metodus, nes man nepatinka, kai iš manęs tyčiojasi. Ačiū. Eh, ačiū, ponė Tomsen. Pone Bauer, prašom. So much. Labai ačiū. Aš ketinu tą klausimą aptarinėti koordinatorių posėdėje, tačiau jeigu suteiktumėt man galimybę. Aš norėčiau sureaguoti į ponios Tomsen pasisakymą dabar. Man atrodo, kad šis klausimas yra kur kas platesnis, todėl negalime apsiriboti tik trumpą diskusiją. Kartais mes tikrai nusiveliame dėl to, kas vyksta komitete ir kas galvojama apie komitetą Kartais e, tie veiksmai būna su, tarpusavį susiję, kartais ne. Šiuo atveju pagrindinė problema buvo susijusi su tuo, kad Dviejose pastra... pranešimuose dvi pastraipos buvo visiškai vienodos. Greičiausiai iš to paties šaltinio paimtos. Man atrodo, kad tikrai reikėtų daugiau dėmesio skirti tam, ką rašome įvairiausiuose pranešimuose. Šiau anksčiau pabrėžiau nėra gerai kiekviename pranešime viską surašyti. Kai kurie mūsų kolegos įprato tą daryti. Tokiu būdu tik mūsų komiteto reputacija grūna. Mes e, tampame juokingi tokiu būdu. Atrodo, kad bandome išspręsti viską visais pranešimais. Tai tikrai nėra tinkamas būdas dirbti. Man atrodo, kad egzistuoja labai daug dalykų, kuriuos reikėtų pergalvoti ir galbūt patobulinti komiteto veikloje. Aš manau, kad kai kurie kolegos turėtų būti drausmingesni, labiau linkę bendradarbiauti rengiant, rengdami pranešimus. Nes žinot, kartais mes tikrai, tikrai priimam labai keistus klausimus. Pavyzdžiui, e, beveik tokia situacija susidarė, kai buvo rengiamas pranešimas dėl naujos teisinės bazės atradimo vienai ir kitai problemai išspręsti. Žinot, kartais mes prikuriame problemų, kurios iš tikrųjų nėra rimtos ir kurios nėra būtinos mums. Ačiū uždėmesi. Ir dar aš norėčiau pasiūlyti sugrįžti prie šio klausimo per koordinatorių posėdį. Ačiū, ponė Bauer. Kaip tik pagalvojau, kad ta diskusija labai svarbi ir ją reikėtų tęsti koordinatorių posėdėje kitą kartą. Aš turiu tik vieną komentarą. Mes visi šio komiteto nariai esame ne tik atsakingi už lyčių lygybės propagavimą, bet ir už tai, kad mūsų komiteto įtaka parlamente sustiprėtų. Ir aš sutinku su ponė Bauer. Aš manau, kad mes prie tos diskusijos galim sugrįžti per kitą koordinatorių posėdį, nes ši diskusija yra svarbi. Tada galim toliau eiti pagal darbo atvarkę ir prie kito darbo atvarkės punkto. Kitas. Protokolo patvirtinimas. Kovo 15, kovo 16, gegužės 3 ir 4 nebuvo jokių komentarų pateikta, todėl teigiu, kad protokolai patvirtinti. Toliau. Penktas punktas. Jame kalbame apie moterų vaidmenį senėjančioje visuomenėje. Koordinatoriai 2009 e, m. rugsėjo mėnesį nusprendė, kad reikia renkti tokį pranešimą savo iniciatyvą pagal 48 taisyklę ir aš labai e, norėčiau išgirsti mūsų pranešėjos, ponios Sirpos Pietikainen nuomonės. Taigi suteikiu žodį jai. Prašom. Thank you, Madam President. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, man labai malonu atkreipti dėmesį iš tai, ką kad e, mūsų visuomenėje moterų ir senėjimo klausimai tampa vis svarbesniais, nes mūsų visuomenė apskritai senėja ir, e, ir didžioji vyresniam žiaus žmonių dalis yra moteris, taigi senėjimo klausimas labai liečia moteris. Na ir kai kalba eina apie senėjimą, tai valstybės narėse ir bendryje į senėjimą žiūrima kaip į neigiamą dalyką, kaip problemą, kaip į naštą. Ir aš tai apibūdinčiau kaip diskriminuojantį dalyką, nes diskriminuojami visi vyresniamžiaus žmonės, apskritai kaip gyventojų dalis. Ir aišku, tai meta didelį šešėlį ant tarnybų paslaugų poreikiai. Taip, bet Taip, kita vertus, pripažįstama, kad e, vyresniam žiūrės žmonės kaip pensininkai yra svarbus veiksnys ekonomikoje, pavyzdžiui, paslaugų teikėjams arba tame neoficialiame trečiame sektorije, kokia tai ten būtų pobūdžio paslaugos. Taigi aš manau, kad valstybėse narėse ir institucijose reikėtų dar nemenkai padirbėti tam, kad būtų sukurtas tinkamesnis, e, labiau teigiamas požiūris į senėjimą kaip patokį. Na, kitas labai visapusiškas klausimas yra štai, koks dabartinė ekonominė, socialinė krizi ypač skaudžiai palėtė valstybių narių biudžetus ir įsiskolinimą. Na ir žiūrint, kad uh, e, vyresniamžiaus žmonės ir moteris apskritai, o ypač vyresniamžiaus moteris labai priklauso nuo socialinių paslaugų bei valstybės paramos. Tenka pasakyti, kad ekonominė ir socialinė krizė ypač skaudžiai palėtė vyresniamžiaus moteris, o antra, ypač pažeidžiamus visuomenės sluoksnius. Todėl manau, kad reikėtų taikyti priemonės šiai problemai spręsti. Na, trečias mano bendro pobūdžio principas yra štai koks. Mums reikalingas teisingesnis požiūris į vyresniams žmonės ir moteris konkrečiai, kaip mes, pavyzdžiui, turime atitinkamą pasirinkę metodą lyčių klausimai. Mm. Vyresnio amžiaus žmonės, vyresnio amžiaus moteris turi teisų mūsų visuomenėje ir įsigaliojus Lisabono sutarčiai jų teisų apsaugai ypač išaugo. O taip pat ir po konstitucinių teisų sutarties pasirašymo. Ir atrodo, ES institucijos ir valstybės narės nelabai teigiamai tai žiūri. Taigi, tai štai, kai kalbame apie diskriminavimą, tai norėčiau paraginti, kad ne kovos su diskriminavimu direktyva būtų kiek manoma greičiau patvirtinti, ta, tam, kad turėtume veiksmingą priemonę e, konstitucinių teisų užtikrinimui. Na, be to, e, diskriminacija turi neretai daugelį priežasčių, bet neretai žmonės ir institucijos, tiesą sakant, nelaiko savo veiksmų diskriminuojančiais, kaip, pavyzdžiui, vyresniamžiaus žmonėms nesuteikiamos paslaugos, ypač vyresniamžiaus moteriams, kai jie ypatingai nebegali savimi, pasirūpinti savęs prižiūrėti ir jie negauna atitinkamų paslaugų. Taigi, mums reikėtų atlikti platesnio mąstymo tyrimus ir galbūt reikėtų priežiūros mechanizmo e, skirto kovai e, su diskriminavimu dėl amžiaus, e, ypatingai dėmesį skiriant lyčių aspektų šiame kontekste. Ir labai svarbu, kad būtų pasirinktas metodas, bendras metodas, kai visas institucijos komisija, parlamentas, o kartu ir valstybės narės naudotųsi tuo metodu, e, bandant atsekti diskriminavimą dėl lyties ir amžiaus, kad būtų apie tai informuojama, rengiamas ataskaitas, ta informacija perdodama institucijoms ir parlamentui, taip pat informuojama ir apie uh, nustatytus trūkumus bei problemas. Na, kai kalbame apie vyresnio amžiaus moteris, kartais nelengva nubrėžti liniją, nuo kada jos laikytinomos vyresnio amžiaus. Na, galima kalbėti ir apie um, senėjančias moteris profesionaliame gyvenime ir jos patiria diskriminamojo darbo vietoje kuriam neužkirta kelio dabartiniai teisės aktai. Bet mes žinome, kad toks diskriminavimas egzistuoja, yra tam tikros amžiaus ribos. Yra tarsi tam tikros stiklinės lubos, su kuriamis susiduria su vyresnio amžiaus moteris darbe. E, be to ir e, jeigu moteris yra virš 40-50 metų, tai ir nedarbas jas paliečia daug skaudžiau. Taigi, manau, kad komisija turėtų skirti dėmesį šiai problemai ir kurti mechanizmą jai spręsti. Tam, kad būtų įmamasi tinkami žingsnių užimtumo srityje. darbo uh, uh, darbinis amžius ir pensijos ir moteris. Tie klausimai yra susiję. Dabartinė karta vadinama sumuštinio karta. Išgelbėtai karta. Nes ne, neretai joms tenka atlikti vienu metu keletą funkcijų dirbti, rūpintis vaikais, o taip pat ir vyresniamžiaus žmonėmis. Taigi galbūt čia reikėtų ir atlyginimo politikoje bandyti į tai atsižvelgti. Taigi galbūt reikėtų pensijų sistemoje atsižvelgti į lyties aspektą. Taigi, manau, turėtume pagalvoti, kaip galima būtų keisti mūsų pensijų sistemas tam, kad būtų geriau atsižvelgiama į lyties aspektą. Nu, kai kalbame apie darbinį amžių, įvairias atsakomybės, tai manau, kad ilgalaikėje perspektyvoje būtų geriau, jeigu uh, valstybės narės numatytų priežiūros ir dėktų priežiūros sistemas skirtas vyresniam žmonių, tarkim, giminaičių priežiūrai, panašiai kaip ir vaikų priežiūrai. Manau, kad e, vertėtų mąstyti apie šios dalykus visoje Europoje. Apie konkrečius žingsnius, kurių reikėtų imtis. Tai čia reikėtų pagalvoti sveikatos, socialinės paslaugas. Tai yra kaip planuojamos atitinkamos paslaugos, tai reikia pasirūpinti, kad jomis įmanoma būtų pasinaudoti. Taip pat e, reikalingos paramos sistemos tiems žmonėms, kurie rūpinasi giminaičiais, lieka namuose. O taip pat e, labai svarbu, kad ES veiksmų planas dėl Alzheimerio lygos būtų paspartintas kiek įmanoma greičiau, nes virš 75 metų e, gyventojų trečdalį jų paliečia ši problema, ši lyga. Na, jeigu mes pažvelgsime į valstybių narių sveikatos apsaugos sistemas, tai reikėtų, kad būtų atsižvelgiama į lyčių aspektus, pavyzdžiui, rengiant rekomendacijas dėl mytybos, dėl vaistų skirimo, nes, pavyzdžiui, e, nepripaži... mes, tarkim, pripažįstame, kad širdies ir kraujotakos lygų susirgymai mai, e, vyrų ir moterų tarpė skiriasi. Ir mm, ypatingai vyresnio amžiaus moteris dėl to, kad tie skir skirptomai skirtingai dažnai nuo to nukenčia. Na ir galiausiai mums reikia atlikti mokslinius tyrimus tiek bendryjų, tiek valstybių narių lygmenių tam, kad būtų paskatintas naujovių dėgymas čia aš manau galėtume geriau pasinaudoti skaitmeninę darbo tvarkę ir technologijomis tam, kad e, palengvintume vyresniam žmonių, konkrečiai moterų gyvenimą. Nes dažnai technologijos nėra jiems pritaikytos jų reikmėms ir jie jomis nesinaudoja. Taigi būtų gerai, jeigu iki kitų metų pabaigos komisija pasiūlytų veiksmų planą, kuriame būtų įvertintas didesnis e, mokslinio tyrimo poreikis, bandant ištirti tas priemonės, kurių reikia vyresniams žmonėms e, tam, kad būtų geresnės sveikatos apsaugos sistemos, taip pat ir socialinės apsaugos sistemos, įskaitant e, pensinės schemas, būtų tinkamesnis, o taip pat reikėtų renkti metinės ataskaitas apie vyresnio amžiaus žmonių teisų pažeidimą, o taip pat apie užslėptą diskriminaciją, taip pat reikia teisinio pobūdžio priemonių, kaip pavyzdžiui, samininkumo didinimo kampanijos ir taip toliau kovai su diskriminacija dėl amžiaus. Na ir pabaigai šiame kontekste, tarptų klausimų, kurias kėliau, Nors e, labai įsiklausiau į ponios Bauer žodžius, kuri ragino per nelik neišsiplėsti, aš manau, kad reikėtų ES direktyvos dėl visuotinės svarbos paslaugų ar pagrindinių paslaugų, nes tai tikrai labai svarbu vyresniamžiaus žmonėms. Na, yra ir kitokių klausimų, bet aš Aš norėčiau štai čia sustoti tam, kad kolegos e, galėtų užduoti klausimų, pasidalinti pastabomis, o aš mielai bandysiu atsakyti juos kiek įmanoma geriau ir plačiau. Ačiū. Ačiū, ponė projekto autorė, Pietikainen. O dabar kalbėtojų sąraše. Pirmiausia, ponė Kornelisen, o po to ponė Tomsen. Prašom, ponė Kornelisen. Thank you, Mrs. Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešiai. Manau, pranešimas tikrai geras. Mačiau ankstesnę versiją, kurioje labai išsamei buvo kalbama apie problemas, su kuriomis susidarė visuomenėje vyresnio amžiaus moterys, bet naujoji versija yra uh, platesnė, joje atsižvelgiama į daugiau problemų, bet taip pat kalbama ir apie galimybės e, ir atsirandančias dėl demografinių pokyčių moterims. E, demografijos pokyčiai yra faktas. E, žinome visi puikiai, kad bus daugiau vyresnio amžiaus žmonių ateityje ir palyginti mažiau jaunesnių žmonių. Tai nėra savaiminė problema, jeigu mes iš anksto tam e, ruošimės. Galiausiai e, atsiras galimybių e, skirti daugiau dėmesio problemams, su kuriomis jau dabar susiduria vyresnio amžiaus moteris, nes jos tik gilės Ir daugiau tokių moterų bus. Reikia galvoti, kaip kovoti su diskriminacija dėl amžiaus. Man atrodo, kad tai yra pamiršta diskriminacijos e, sritis. Reikia imtis priemonių labai rimtų šioje srityje. Sveikatos apsaugos reikalavimai, dėmesys vyresnio amžiaus moterims, mokslinio tyrimų e, sveikatos. E, sveikatos mokslinių tyrimų srityje. Aišku, Alzheimerio lyga labai svarbus dalykas. Dar norėčiau priminti artrito klausimus, kur kas daugiau moterų negu vyrų kenčia nuo jo. Ir e, skiriama labai nedaug lėšų moksliniams tyrimams. E, ši lyga yra nelabai patraukli, nedaug apie ją kalbama. Ir už tai mokslinėse e, programuose nelabai at atsispindi. Skurdas yra dar e, labai e, dėmesio daug reikalaujanti tema. Reikia nepamiršti, kad moteris labai dažnai rūpinasi žmonėmis, tokiu būdu jos prisideda prie visuomenės gerbuvio. Man labai patiko tai, kad e, kalbam apie skirtingus poreikius moterų skirtingose amžiaus kategorijose ir jų karjeroje. Kartais joms tenka dviguba ar net triguba našta. Veiksmų planas, man atrodo, yra puikiai mintis. E, pritarkime visiškai šiam dalykui ir e, reikia tikėtis, kad komisija parengs tokį planą. Visą širdimi remiu jį. Tik vieną klausimą noriu pateikti dar. Man atrodo, kad užimtumo komiteto dėmesio taip dėmesį reikia atkreipti šį pranešimą taip pat ir e, Envi komiteto e, nuomonę, galbūt reikia paprašyti jų pareikšti nuomonę ar kažkaip kitaip įtraukti tuos du komitetus. Kėdo. Dėkui Kornelisen, poniai Tomsen. Uh, thank you very much. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai E, dėl dėmesio šiam nepaprastai svarbiam klausimui. Vyresnio amžiaus moterys taip pat yra ir nelabai matomos e, visuomenės įvairiose gyvenimo srityse. Taigi gerai yra tai, kad kreipiamas dėmesys į šią problemą. Man atrodo, kad ji daugelio atžvilgių yra svarbi ir uh, Jeigu kalbėsime apie pagyvenusius žmonės, tai visiškai pateisina matai, kad kalbame apie lyčių aspektą, nes atsiranda situacijų gyvenime, kai skiriasi moterų ir vyrų gyvenimo sąlygos. Uh, Matome, kad dabar vyksta didžiuliai demografijos pokyčiais. Šiandieną yra kur kas daugiau pagyvenusių amžiaus moterų negu vyrų, o 2025 metais 10 procentų Europos gyventojų bus 85 metų ar vyresni. Iš tų 10 procentų 10 procentų bus moterys. Didelė dalis tų moterų bus vargingai gyvenančios moterys. Dėl moterų santykio su e, darbo rinką dėl to, kad jos dirba tik tai e, dalį darbo dienos, kad e, yra namų šeimininkės. Ir dabar matome situaciją, kai viešajame sektoriuje mažinamos darbo vietos ir moteris e, labai dažnai priklausomas yra nuo viešojo sektoriaus. Taigi tie klausimai yra nepaprastai svarbus ir kai galvojame apie ES politikos priemonės skirtas vyresniems žmonėms, tai turėtume skirti specialų dėmesį, akcentą moterims, nes iš tikrųjų ateityje visose ES valstybėse narise susidarys labai daug problemų. Ačiū. Ačiū, ponė Tomsen. Dabar žodis, poniai. Paliedėlį, prašom. Chairwoman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešėja šiuo labai geru pranešimu ir aš noriu padėkoti kolegoms už tai, kad jie e, parengė tokį projektą. sensanti visuomenė ir sensantis visuomenės nariai yra labai rimta problema, jau nekalbant apie sensančias moteris. Ir artimoje ateityje pamatysime, kad tie skaičiai dar labiau išauks. Todėl manau, kad jūsų pasiūlymas atlikti mokslinį senėjimo tyrimą ir jo pasiekmių tyrimą, ne tik fiskalinį, ekonominį e, ir panašius dalykus Europos visuomenėje, bet ir socialinį ir psichologinį aspektus būtų labai svarbu. Aš veršiu šitą pastatą pasakyti dėl šio pranešimo pavadinimo. Jūs kalbate apie moterų vaidmenį sensančioje visuomenėje. Ar jūs kalbate apie moterų senėjimą sensančioje visuomenėje ar apie jų vaidmenį sensančioje visuomenėje? Nes tai šitą pakeistų. Manau, kad į pavadimą galėtume įtraukti senstančias moteris. Teisinių požiūrių Lisabonos 225 straipsnis taikomas. Aš manau, kad mes esame pasirengę tą problemą spręsti. Ir labai svarbu tik išsiaiškinti, ar realiai tokius straipsnius galima įgyvendinti. Europos visuomenės yra labai skirtingos Jos labai skirtingai vertina šią problemą. Todėl aš manyčiau, kad e, toks analizė e, ir tam tikrų standartų bei normų nustatymas padėtų valstybėms narėms pritaikyti savo sistemas ir išspręsti šią problemą koordinuotai. Mes e, matome tuos įvairiausius skirtumus visuomenėse ir per neseniai ištikusią e, ekonominę krizę. Netgi tai, kaip komisija pademonstravo savo solidarumą, ne tik parlamentas parodė, kad reikia dar labai daug ką padaryti, kad e, mes jautriau galėtume vertinti tokius socialinius aspektus, kaip sensančios moterys sensančiame pasaulyje. Gaila, bet tiesa dar ta, kad vyresni žmonės, kaip jūs jau sakėte, dažniausiai yra vertinami kaip pasyvūs objektai, o ne aktyvūs subjektai. Ir dažnai jie yra vertinami kaip vartotojai. Tačiau, kai jie jau yra suvokiami kaip vartotojai, tai ir tam tikro traktavimo susilaukia. Dažniausiai jie būna uh, labiau pasyvūs objektai. Šiuo požiūriu globa e, iškyla kaip svarbus klausimas. Ir žmonės, dirbantis globos sektoriuje, turėtų mokomi dirbti ne tik pagyvensių žmonių sektoriuje, bet ir kartu su e, vyresniais žmonėmis, kurie galėtų tvarkyti tuos globos namus. Aš pati matau, kad žmonės kur kas greičiau susensta tik be būdami tuose globos namuose, e, kur kas geriau, jeigu jie gali dalyvauti organizuotose renginiuose ir gali maitintis, pažiūrėjau, taip kaip jie nori. Aš manau, kažką reiktų keisti mūsų globos namų supratime. Tai neturi būti traktuojama kaip e, e ligoninė senelėms. Tai turi būti ta vieta, kur vyresni žmonės gali džiaugtis gyvenimu ir aktyviai dalyvauti. Taip pat aš visiškai sutinku su pranešėju, kad e, nedidelės pensijos dažniausiai yra susijusi su to, kad moteris nedaug uždirbo prieš išėdamos į pensiją. Dažnai tai yra susiję su motinysės atostogomis, vaikų globa ar vyresnių tėvų globa. E, tai už tai nėra mokama arba mokama nedaug. Tai turi įtakos mūsų socialiniai sistemai. Aktyvios e, ne vyresnio amžiaus moterys dirbdamos suderina savo veiksmus su tėvais ir veiksmais. Todėl mes galim save vadinti kaip sumuštinių karta. Suvoštinių sumuštinių karta. Aš tikiuosi, kad galutinėme šio projekto e, projekte bus drąsiau kalbama apie tam tikras visuomenės dalis. Nes būtent moteris geriausiai susidoroja su tuo sudėtingu darbu. Moteris dirbanti moteris susiduria su daugybė papildomų sunkumų. Aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Ir visiškai pripažįstu, kad vyresnės moteris gali prisidėti prie savo šeimų gyvenimo arba prie platesnės bendruomenės gyvenimo. Ir už tai turėtų būti mokama reikėtų ieškoti būdų atlyginti močiutėms ar vyresniems moterims, kurioms nori rūpintis, pavyzdžiui, vaikais. Manau, kad tai turėtų palankų poveikį bendrai visuomeniai. Mes visi žinome, kokios svarbios yra močiutės. vaikų geroviai ir saugiam augimui. Todėl turime naudoti vyresnės moteris, sensančias moteris taip, kad jos paremtų šeimą ir visuomenę. Be to jos gali padėti dirbančioms motinoms, e, kad jos galėtų įgyvendinti savo karjeros planus. jos močiutės gali suteikti e, tą švelnumą ir meilę vaikams, kai mamų nėra namuose. Už tai turi būti kažkaip sumokama. Ir kažkur pranešmė, neklysi, trečiame straipsnėje labai švelniai, bet tai yra pasakyta. Manau, kad reikėtų kur kas aktyviau, drąsiau pasakyti. Sakoma, kad 2012 metai turėtų būti traktuojami kaip aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metai. Manau, kad tai yra mūsų pranešimo esminis momentas ir aš sveikinu Jūs atlikus tokį darbą. Ačiū, ponė. Dabar žodis poniai Bauer. Thank you very much, madam. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu pačiau padėkoti pranešėjų už darbą. Man rodos, iš tikrųjų. Um, pataikyta į tašką, labai laiku parengtas pranešimas skirtas šiems klausimams. Ir turiu pastabų. Ir klausimų dėl šio pranešimo. Penktasis straipsnis. Man rodos, be tos rengiamos direktyvos kovai su diskriminavimu. Mes jau turime dvi tokio pobūdžio direktyvas. kurios liečia darbo rinką, taip pat galimybę naudotis prekiamis ir paslaugomis. Man sudarė įspūdis, kad e, nelabai žinome, ar tos direktyvos e, veiksmingos, duoda naudos, kaip jos pasitvirtina praktikoje. Taigi, nesu patikrinusi, tačiau man sudarė įspūdis, kad e, Dublino fondas, rodos, prieš keletą metų, na, bet jau nelabai seniai, gal prieš metus, dviejus, atliko tyrimą dėl diskriminavimo, moterų diskriminavimo, bent jau tai buvo kito atlikto e, tyrimo darbo rinkoje dalis ir buvo ištirti ir as, e, amžiaus aspektai. Taigi vertėtų tikriausiai pasigilinti to tyrimo rezultatus, galbūt iš to galėtume kai ką perimti, kalbant apie šios dalykus. Man rodos, reikėtų daugiau dėmesio skirti taip vadinamai sidabriniai ekonomikai, nes e, potencialas milžiniškas. na, nereikėtų vien pasyviai žvelgti į tą vyresnio amžiaus moterų grupę. E, tarkim, žvelgti į jas vien tik tais kaip į vartotojas, bet ir, tarkim, galbūt paslaugų teikėjas. Tai tikrai įdomi mintis. Ir malonu, kad pranešė pabrėžė jog e, čia būtų padaryta didelė pridėtinė vertė. Galbūt e, reikėtų kreiptis į pagrindinę teisų agentūrą ir e, pasidomėti, ar yra ataskaitų dėl vyresnio amžiaus žmonių diskriminacijos, ar atlikti tokius tyrimus. Na ir man kilo klausimų dėl 24 straipsnio. Nežinau, ar čia galbūt e, vertimo dalykas, kartais vertimas nėra idealus, taigi man nelabai aišku, kas tai yra garantuotos teisės į pagrindinės pajamas. Kiek žinau, užimtumo komitete ponė Figereido rengė pranešimą dėl minimalių pajamų. Ir kaip tik tas pranešimas šiuo metu yra aptariamas. Net jeigu ir mes kalbame apie minimalų atlyginimą, tai ką reiškia ta garantuota teisė į minimalų darbo atlygį ir minimalės pajamas, e, galbūt vertėtų apie tai padiskutuoti. Ačiū. Ačiū, ponė Morin. Merci, Madame la Présidente. Je crois que nous avons là euh, un sujet extrêmement. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad ši tema yra nepaprastai svarbi. Ir kalbame apie Europos gyventojų senėjimą, tačiau mes gyvename ilgiau ir moteris e, gyvena ilgiau negu vyrai. Vien Na, iš dviejų moterų šiandien gyvenančių gyvens iki šimto metų. O viena iš dešimties bus mirs vyresnė negu šimto metų, taigi tai yra labai mm, įdomus reiškiniai Europos visuomenėje vykstantis. Dabar grįžtų prie moterų vaidmens senėjančioje visuomenėje. Manau, kad Pirmasis dalykas, kuris turi būti parašytas pradžioje pranešimo, yra tai, kad mums reikia naujo požiūrio į senėjimą, kaip kad ką tik pasakė ponia Bauer. Senstanti visuomenė nėra tik tai tokia visuomenė, kur žmonės palikti likimo valiai. Reikia galvoti apie žmonės, kurie būtų visiškai traukti į visuomenės gyvenimą, į skirtingus sektorius. Mes kalbame ne tik apie tai, kad reikia keisti kažkokias egzistuojančias sistemas, bet reikia ieškoti naujų būdų, kaip įtraukti senstančius gyventojus, o ne palikti jų už e, dirbančių gyventojų rato. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su formuluotėmis. Vienuoliktas punktas konkrečiai. Ten kalbam apie tai, kad moteris turėtų turėti galimybę e, didinti didesnį valandų skaičių kasdien ir už tai gauti atlyginimą. E, Čia kalbama apie savaitinį atlygį. Savo karjeros metu dėl įvairių priežasčių žmonės, moterys dažniau, dažnai gauna mažesnį atlyginimą ir savo karjeros pabaigoje ar e, pasiekusios pensinį amžių e, jos suvokia, kad egzistuoja nepriimtinas netitikimas Bet reikia labai atsargiai formuluoti e, šią pastraipą. Nereikia e, padaryti taip, kad būtų suprasta mūsų mintis priešiškai. Dėl to, priešingai, dėl to prašyčiau pasižiūrėti dar ką į tai. Aš pasitikiu pranešėję čia, bet žinome, kad iš tikrųjų, kad egzistuoja didžiuliai netitikimai tarp atlygio. Ir E, aišku, galime pasiekti rezultato ne tik didinant e, darbo laiką, darbo valandas, bet ir kitais būdais. Aš nemanau, kad moteris turi dirbti daugiau negu vyrai. O tam, kad moteris uždirbtų daug, tiek pat kiek vyras, ji maždaug ketvirtį metų per metus turi dirbti daugiau negu uh, vyras, kitaip tariant, iki maždaug kovo pabaigos, ne iki gruodžio pabaigos. Ir reikia kažkaip tą mintį atspindėti, pažymėti, kokia egzistuoja situacija. Mums reikia daugiau lankstumo e, dėl bendro darbo tam tikrose srityse, dėl darbo ne visą darbo dieną. Man atrodo, kad ši pastaba nėra teisingo, neteisingoje vietoje rašyta, reikėtų prie 12 punkto e, ją ja, prijungti gyvenamas senėjančioje visuomenėje. E, reikia galvoti apie naujas atostogų rūšis E, numatant daugiau lankstumo. E, ir reikia galvoti, kaip priemonės įvairius atsilieps e, atlyginimams žmonių. Aš visiškai nieko prieš neturiu naujas atostogų rūšis. Uh, Reikia žmonėms numatyti galimybių pasimti atostogų rūpintis vaikais, bet kol kas e, neleidžiama žmonėms imti atostogų ir rūpintis vyresnėje kartą. Tai reiškia, jeigu kažkas pasima atostogas tikslu, e, šitam tikslui, tai dar mažiau pasiekia e, savo karjeros sityje ir uždirba mažiau. Labai dažnai mokeš, mok, atlygio skirtumas yra susijęs su tuo, kad e, moteris dirbo ne visą darbo dieną ar dalyjosi darbu su kažkuo kitu e, tam tikrą savo karjeros dalį. Mes turime e, būti tikri, kad tai, už ką pasisakome čia, neatsisuktų prieš moteris. Už tai labai atidžiai suformuluokime savo mintį. Ačiū dabar ponia Oviri. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pasisakyti dėl konkretaus 24 punkto, bet ponia Bauer jau kalbėjo apie šią pastraipą, taigi per nelik daug nesiplėsiu. Tačiau man nėra aišku, kokias garantijas ką reiškia atlygis ar paėmos lyginant su valstybės e, gyvenimo standartais. Ir e, Čia kalbama apie minimalias pajamas, bet jos skiriasi valstybėse narėse. Mes e, žinome, kad vis tiek vieną dieną pasensime, nuo to niekur nepabėgsime. Egzistu, ir reikia pripažinti, kad per pastaruosius metus e, padidėjo netikimas tarp vyrų ir moterų atlygio. Prieš keletą metų skirtumas buvo 14 procento, dabar yra 17,6 procento, dabar išgyvename krizę ir žinome, kad, tai, kad ji pensijoms. Mes svarstėme kitą pranešimą apie motinystės atostogas ir kol kas Aš neišgirdau moterų klausančių, kodėl moteris e, ima motinystės atostogas, rūpinasi e, atei, demografinę ša, savo šalies ateitimi, kodėl joms nemokamas šimtoprocentinis atlyginimas ir kodėl paskui jos gauna mažesnės pensijas. Mes turėtume išsiaiškinti, kokios yra priežastys ir turėtume pabandyti uh, E, spręsti esminės e, problemų priežastį savo dokumentuose. Dar norėčiau padėkoti pranešėjai, manau, kad pranešimas yra plačiai apimantis, jis ne tik apibūdina esančią situaciją, bet ir siūlo e, sprendimo būdus. Aš esu Alde pranešė šiuo klausimu ir manau, kad mes parengsime puikų dokumentą ir turime siekti, kad jis būtų įgyvendinamas. Ačiū ponio Vir. Dabar ponė Nikolai. Mulțumesc, doamna președintă, și... Ačiū ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasakyti, kad E, sudėkinga už šį pranešimą. Ir aš norėčiau išsakyti porą komentarų. Du bus tokie svarbesni, vienas nelabai svarbus. 11 straipsnėje pranešėja skatina valstybės narės renkti, remti lankstumą profesinėje veikloje. Aš čia norėčiau šitą pasakyti. Egzistuoja tam tikra tradicija. Kaip įgyvendinti tokias ES direktyvas susijęs su, su lyčių lygybė. Man atrodo, kad atlyginimų skirtumas tarp vyrų ir moterų didėja todėl, kad dėl ES rekomendacijų buvo sukurtas priešingas efektas didžioji dalis darbdavių mėgsta tokį lankstų darbo laiką ir pasisako už tokius lankščius, e, lankščias darbo sutartis. E, tačiau e, panaudojant tokias sutartis atsiranda galimybė išlaikyti skirtumą tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Neterminuota sutartis turėtų būti e, taisyklė, o ne išimtis. Negalim kalbėti apie kažkokias vadinamasis lankščias E, sutartis. Būtent dėl to skiriasi atlyginimai. Manau, kad pranešime reikėtų remti mintį, kad nuolatinės darbo sutartys turėtų uh, būti svarbes, traktuojamas kaip svarbesnis, o tie, tos lankščios darbo sutartys galėtų būti tik retkarčiais pasitelkiamos, nes jos yra uh, tik tiesiog prisėda prie atlyginimus diskriminavimo. Dar viena pastaba yra susijusi su to, kad valstybės narės turi nuolat stebėti ir kontroliuoti diskriminaciją. Čia mes kalbame apie socialinį reiškinį, ne apie paprasčiausią lyčių diskriminaciją. Tai yra socialinis reiškinys, e, kuris turės pašalinių padarinių per pasarausius 10-15 metų. Be bejonės, prevencinių priemonių mes turime imtis jau dabar. Todėl mes turėtume ieškoti labai aiškių teisėkuros sprendimų, kurie sušvelnintų šią problemą. Kitaip skirtumai toliau didės, darbo rinka ir toliau bus iškraipama ir nepamirškime, kad didžioji dalis valstybių narių šią problemą vertina negalvodamos apie tolimesnę ateitį, galvoja tik apie artimiausią ateitį arba vidutinės trukmės laikotarpį. Manau, kad turėtų būti įmanoma paskatinti valstybės narės, leisti kaupti pensijų teisės, nes bent jau nuo 50 iki 65 metų dėl technikos atvertų galimybių moteris vis dar gali labai aktyviai reikštis darbo rinkoje. Ir paskutinė mintis, kur yra susijusi su osteoporoze. Tai yra lyga ar būsena, nuo kurios kenčia daugelis moterų. Ši lyga gali būti laikoma ir profesinė lyga, nes kartais ji gali atsirasti dėl sąlygų darbo vietoje. ES nedaug kas yra padaryta to klausimu. Ir kiek tai įmanoma, reikėtų paminėti ir poreikį kovoti su šia lyga ir užkirsiai kelią. Er Ačiū, e, ponė Seskova. O paskui komisijos nuomonės išklausysim, bet pirmiausia, ponė Šeškova. Dobrý den, vážení kolegové a kolegyně. Já bych e, měla pár poznámek e, k bodům. Nejprve, pokud můžu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidalinti keletą pastabų dėl 12 ir 24 pastraipos, jei neprieštarausite. Taigi pirma, pirmiausia, 12 pastraipa čia kalbama apie apmokamas atostogas, o toliau 24 pastraipa bei darbo atlygis. Siūlyčiau šiek tiek papildyti. Na, aš šiek tiek pavėlavau, buvau kitame komitete, tai gal tai jau ir buvo pasakyta, tačiau mano manimo svarbu pamastyti, kas užtikrins tas apmokamas atostogas ir bazinį atlyginimą? Ar sąžininką to reikalauti iš darbdavių? Nes darbdaviui tų atostogų metu reikės kitą darbo, darbuotojų, kuris atliktų tą darbą. Nors žinome, ekonominė krizė uh, E, finansinė krizė, tai yra sudėtinga. Sudėtinga būtų valstybei reikalauti iš darbdavio apmokėti tas atostogas skirtas priežiūrai, e, kitos šeimos nario priežiūrai. Pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje mokama uh, Um, mokama kompensacija už priežiūrą, panašiai kaip ir motinystės atostogų metu, o taip pat yra ir kitų išmokų, pavyzdžiui, socialinė parama, išmokos. Ir man tai yra socialinio solidarumo klausimas, yra labai svarbus ir uh, jis turėtų liesti ne vien tik tai su vaikų priežiūra, bet ir kitų šeimos narių priežiūra. Jeigu tenka prižiūrėti tuos šeimos asmenius, jau tokia situacija susiklosti. Na ir tai pasakytina tiek apie moteris, tiek ir apie vyrus. Na, moterų, aišku, daug, kurios rūpinasi šeimos nariais, bet e, manau, kad e, čia reikėtų kažkokį prioritetą skirti moteriams. Toliau, teisė į pensijas. Taip, sutinku, kad tas teisė yra pagrista, tačiau pasidalinsiu pavyzdžių, nes viena kolegė tai jau minėjo, tik nebeprisimenu kas. Taigi, vaikų priežiūros ar kitų Nu, kitų šeimos narių priežiūros laikotarpis, aišku, atsiliepia ir pensijos dydžiai. Aš pasidomėjau, kaip pas mus yra Čekijos Respublikoje. Na ir kągi, pas mus pensija paskaičiama pagal visą darbo laiką, įskaitant ir vaikų bei kitų šeimos narių priežiūros laiką. Tas laikotarpis yra įskaičiuojamas į visą pensijos paskaičiavimą. Tai gal vertėtų apie tai pamastyti? Nes nesinorėtų, jog susidarytų įspūdis, kad, pavyzdžiui, ta sistema nepasitvirtino. Ir aš tiesiog norėjau pasidalinti geros praktikos pavyzdžių. Ir dar vienas dalykas. Na, gal čia ne tiek finansiniai aspektai, bet atkreipsiu dėmesį į 15 pastraipą. Ir labai malonu, kad buvo įtrauktas sakinys liečiantis paslaugų teikimą struktūrą. Tai yra e, atitinkama laikotarpį, kuris turėtų būti numatytas priežiūrai namuose. Aš dėkoju, kad šis sakinys buvo įtrauktas. Toliau, pastraipa, 16 pastraipa. Čia kalbama apie uh, asmenis prižiūrinčius žmonės namuose. Pas mus e, tai išversta kaip neoficiali priežiūrą atliekančių, ne, neoficialus priežiūrą atliekantis asmenis. Mm, gal čia reikėtų minėti ir profesionalius slaugytojus. Na, reikėtų pasidomėti, ar tie žmonės šią veiklą užsima pagal licenciją arba darbo sutartį. Pavyzdžiui, pas mus tie žmonės turi gauti e, licenciją ir pagal tą licenciją gali gauti priežiūrą namuose. Na, o ta licenzijos turėtojai moka socialinės įmokas. Neatsiprašau, e, tie prižiūrimi asmenys moka socialinės išmokas ir pato gali nuspręsti, kiek slaugytojų turės. O tie, kurie pasirinkšti tokią profesiją, turėtų turėti galimybę patys nuspręsti, kaip jie dirbs pagal kokią sistemą. Na ir paskutinė pastaba iš mano pusės. Dėl 23 pastraipos. Na ir manau, kad čia turėtų būti įmanoma. kad žmonės žinotų apie savo teisės, kad, pavyzdžiui, žmonės žinotų, jog jie turi teisę į pagalbą ir priežiūrą. Čia kalbame apie vyresnio amžiaus moteris, bet aš manau, kad čia nereikėtų apsiriboti vien tik moterimis, tai gali būti ir vyresnio amžiaus vyrai. Na, žinau, mūsų komiteto uždaris, užduotis yra ginti moterų teisės, tačiau, mano manimu, čia reikėtų minėti ir vyrus. O šiaip dėkoju uždėmesi. Dėkoju. Labai ačiū dabar žodis komisijai. Prašom. Um, thank you very much. I think it's rather my colleague from Labai ačiū, man atrodo, kolega iš gretimos skyriaus, kolegė pasisakys. Labai ačiū, kad sutikite man žodį. Norėčiau padėkoti pranešėjai už šią iniciatyvą, jos projektą. Mes manome, kad ji labai vertinga, ypač vertiname e, tarp disciplininį požiūrį. E, moteris. E, susiduria su problemomis ne tik e, užimtumo srityje, bet ir sveikatos apsaugos, e, E, pensijų srityje apie tai ir buvo kalbėta. Norėčiau padaryti keletą pastebėjimų dėl 22, 23, 24 punktų, jeigu galima. Dėl 24 komisija iš tikrųjų jau yra ėmusis keleto inicijatyvų, aktyviai aktyvaus oraus ir sveiko senėjimo srityje, nes rengėme dabar pasiūlymą 2012 metams e, Europos aktyvaus senėjimo ir e, kartų solidarumo metams. Ir mes taip pat galvojame, kaip reikia kokybišką sistemą sukurti, įskaitant ilgalaikę globą. Ir Mes taip pat parengsime dokumentus dėl pakankamo dydžio tvarių pensijų, atlygio neoficialiems globotojams ir kitais klausimais. Mums nėra kai kas aišku, e, pavyzdžiui, pranešimai apie E, senėjančių gyventojų teisų pažeidimus, e, kalbu apie 23 punktą taip pat. Mes e, įgyvendiname Stokholmo programą ir ten kalbama apie tai, kad pagrindinių teisių hartija turėtų būti svarbiausias dalykas visoms ES politikos setims. Komisija vėliau šiais metais paskelbs komunikatą dėl pagrindinių teisių politikos, taip pat bus pasiūlyta strategija, kaip įgyvendinti hartiją. Šiame kontekste komisija e, pateiks metinės ataskaitas, e, bus kalb... kuriuose bus kalbama apie hartijos įgyvendinimą. Dėl 24 pastraipos komisijai neaišku, e, ką reiškia direktyva dėl pagrindinių paslaugų, ar tai yra socialinės visuotinės svarbos paslaugos ar kas kita. Tokiu atveju komisija manytų, kad Europos e, Sąjungoje jau yra atsižvelgta į ypatumus tam tikrus ir nereikia papildomos teisinės sistemos visuotinės e, svarbos socialinėms paslaugoms e, Ir galbūt e, reikia tam tikrų pokyčių, reikės jų ateityje, bet jau yra e, tam tikras darbas atliekamas dar dabar atitinkamosiose sityse. Toliau reikia paaiškinimo dėl e, pagrindinio ir bazinio atlyginimo. Komisija yra surengusi konsultacijas prieš diskusijas dėl aktyvios įtraukties ir buvo prieita prie išvados, kad e, sritys susijusios su atlyginimu yra nacionalinės kompetencijos dalykai, taigi nebūtų derama mums e, čia kištis ir komisija neketina pateikti direktyvos pagrindų dėl minimalių bazinių pajamų ar atlyginimo sistemų. Ir mm, būtent mes neketiname to daryti ir dėl bazinio atlyginimo. Taigi, uh, tiek pastabų dar kartą padėkosiu Jums už požiūrį ir už mintis, kurios atsispindi pranešime. Ačiū. E, tak, okėdo. Ačiū. Tada aš suteiksiu žodį pranešimo autoriai poniai Pettikainin. Ji pasakys baigiamasis išvadas. Norėčiau priminti, kad mūsų darbo tvarkėje dar du klausimai šiandien liko. Prašom, ponė Pettikainin. Thank you. I'll try to be... Dėkoju. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, padėkosiu kolegoms ir komisijos atstovai už e, pastabas. E, tikrai jūsų mintis praturtins pranešimą, bet dabar detaliai apie e, jas nekalbėsiu. Tik tai keturi klausimai buvo konkrečiai iškelti. Pirmasis dėl penktojo straipsnio ir e, direktyvos dėl kovos su diskriminacija. Aš pasižiūrėsiu, ar negalima kitų direktyvų nuostatų pasitelkti šiame kontekste. Toliau bazinis atlyginimas. E, taip galima e, galvoti apie minimalų atlyginimą. Aš žinau, kokia yra situacija komisijoje ir taryboje, bet, man atrodo, dėl politinių motyvų mes galime šį klausimą apsispręsti ir kelti šį klausimą ar ne. Ir kokį kokią formuluotę be vartosime, reikia galvoti apie nacionalinį lygmenį ir minimalias paimas ten. E, toliau galima, aišku, sakyti dėl e, paslaugų pagrindinių direktyvos pakeisti šį terminą visuotinės svarbos socialinėmis paslaugomis. E, galbūt reikia pagalvoti apie kitas paslaugos, kurios yra labai svarbios seniems vyresniems gyventojams, kurios nepatenka į socialinės paslaugas, pavyzdžiui, transporto paslaugos. Taip pat dėkoju už jūsų reakciją į 11 pastraipą. Manau, kad iš tikrųjų e, suformuoluota yra labai blogai. Šį pastraipą mes, čia reikia, mes turime čia padirbėti. Aš norėjau pasakyti, kad mes nenorime uh, reikalauti daugiau darbo valandų moteriams, kurios jau dirba ir dirba toliau. Tačiau kalbam apie moteriams, kurios neturi galimybių dirbti ne visą darbo dieną, e, bendro darbo. E, tai susijęs su poreikiu teikti socialinės paslaugas, pavyzdžiui, prižiūrėti vaikus, e, vyresnius gyventojus. Ir jeigu jos e, palieka darbą tam tikram laikui, tada gali iškilti daug problemų. Ir mes turime tokiams moteriams sukurti paramos sistemas. Bet reikia kartu pasižiūrėti į šią pastraipą ir iš tikrųjų labai atidžiai ją formuluoti. Taigi ačiū Jums už e, pastabas. Dar apmokamos atostogos, kitas klausimas. Aš tikiuosi su šešėliniais pranešėjais pratesti diskusiją ir dėl pensijų, kadangi nėra viskas labai aišku. Pavyzdžiui, ar sistema gali įtraukti valandas ar dienas, kai moteris dirba namuose ir kad tai būtų tarsi įnašas į pensiją, nes Šiaip moteris dažnai e, mažiau uždirba negu vyrai. Ir mums mes turime skirtingas e, skaičiavimo sistemas, kaip yra įvertinamas e, paskaičiuojami darbo metai arba darbo valandos pensijų sistemose ir reikėtų kur kas daugiau dėmesio skirti šiam dalykui. Aš pati nesu specialistė čia, galbūt reikės paprašyti kieno nors, kas geriau išmano šį klausimą. Taigi ačiū. Ačiū. Laiko tvarkaraštis. Birželio 29 dieną terminas teikti pakeitimus ir planuojame balsuoti komitete Liepos 14. Labai ačiū autoriai. Dabar einame toliau prie kito punkto, kuriame kalbame apie e, moteris, e, kurios turėtų geras dar, e, darbo sąlygas. Brita Thompson autorė. Dėkuoju, pane pirmininkė. Pastaraisiais metais e, teko konstatuoti, kad e, vis daugiau žmonių dirba be garantijų darbo rinkoje ir neretai tai yra moteris. Na ir neretai, tai netgi darbo rinkoje nematome to darbo, kurį atlieka moteris, pavyzdžiui, darbas būtyje, priežiūros, paslaugos paslaugos, o taip pat e, socialinė e, paslaugos, e, restoranų verslas ir taip toliau, neretai tendinga moteris. Ir tas darbas be garantijų neigiamai atsiliepia tų moterų situacijai. Na taigi, darbas be garantijų e, sukelia ne vien tik tais atotrukį tarp, darbo, tarp vyrų ir moterų darbo atlygio, tačiau taip pat tai užkerta kelią ir jų karjerai ir dėl to um, daugelis šeimų skursta, jo, kad yra tik tai vienas žmogus dirbantis. Todėl aš manau, kad reikia e, kad valstybės narė savo užimtumo politikoje įtrauktų nuostatas dėl darbo be garantijų. Na ir taip, taip pat būtina didinti samoningumo kompanijas, apmokymą nuo ankstyvo amžiaus, pavyzdžiui, e, skatinant darbo vietų kūrimą, kuris reikia moteriškų įgūdžių. Mano manimo, e, verta paraginti komisiją ir valstybės narės imtis teisėkuros priemonę tam, kad būtų e, uždrausti darbo, uždraustas darbo startis be įsipareigojimų, nes pernelik dažnai tokias startis pasirašo moteris. Nes kai kalbam apie E, darbo vietos lankstumą ir socialinės garantijas, dažnai galvome tik tais apie lankstumo ir pamirštumą socialinės garantijos. Todėl komisija turėtų pasiūlyti uh, e, teisėkoros priemonė, pavyzdžiui, minimalios socialinės paslaugos. Ir taip pat visi darbuotojai turėtų turėti vienodą galimybę naudoti socialinėmis paslaugomis bei paramais, skaitant ir sveikatos apsaugą bei pensijos išmokomis, nepriklausomai nuo jų įdarbinimo sąlygų. Uh, Na ir neretai moteris iš neturtingų šalių vyksta į kitas šalis ES ir dirba darbo vietose, kuriuose nereikia didelių gebėjimų ir įgūdžių. Neretai jis dirba nelegaliai ir neturi jokių garantijų. Ir dažnai tokias moteris patiria smurtą, seksualinį priekabiavimą, priekabiavimą arba nėra apskritai apmokamas už jų darbą. Na ir tokias moteris, e, kurios dirba nelegaliai, negali kreiptis į valdžios instituciją ir informuoti, nes bijo, kad bus gražintas į savo kilmės šalį. Ir todėl turime paraginti e, valstybės narės form, kovoti su nelegaliu darbu, pavyzdžiui, illegalizuojant tokį darbą. Ir, num, ir nepersikeiti baudimąją tvarką tų darbuotojų, kurie informuoja apie savo darbdavių nusižengimus. Na, ne, yra kelios parlamento rezoliucijos, kuriuose raginama kovoti su nelegaliu darbu šitokiu būdu. Tačiau, tiesą sakant, nebuvo holistinio atsako. Taigi mums reikalinga atlikti tyrimą, bandant išsiaiškinti darbą be garantijų aplinkybės ir charakteristiką. Ačiū, ponė Tomsen, toliau Kornelisen. Thank you. Ačiū. Tai labai geras pranešimas, kuris e, tiesiog rodo, kad mes esame puikus komitetas. Manau, kad šis pranešimas yra svarbus todėl, kad čia paminėta keletas fundamentalių klausimų. Pirmiausia, paradoksas. Netipinės darbo sutartys tapo tipinėmis. Manau, kad šių dienų pasaulyje netipinė sutartis yra kur kas dažnesnė negu tipinė, nes viskas, kas yra už įprasto darbo pilnu etatu yra traktuojama kaip netipinis darbas. Ta reikia keisti, kadangi dėl to netipinio e, darbo sutarties pobūdžio e, yra sukūriamas darbas turintis nepakankamai garantijų Ir darbdaviai kartais nesuteikia darbuotojų tokių sąlygų, kokias turėtų suteikti. Viena vertus svarbu darbuotojams suteikti kuo daugiau lankstumo darbo laiko požiūrių, darbo vietos požiūrių. Jie turi galėti galimybę dirbti, kada tik nori, tokiu būdu jie gali suderinti e, darbą su globa, pavyzdžiui. Kita vertus, darbas nepilnu etatu ar tas lankstusis vadinamas darbas kartais yra pasitelkiamas darbuotojams, ypač moteriams darbuotojams, išnaudoti. Pranešime yra įvardyjamos problemos susijusios su mm, darbu be garantijų. Taigi tas netipinis darbas gali būti geras dalykas, bet tik teisingomis sąlygomis. Aš remiu didžiąją dalį pasiūlymų, kurie yra įvardinti pranešime, aš manau, kad reikia labai griežtai formuluoti savo nuomonę. Ketvirtas punktas yra pranešimo esmė, mano nuomonė, todėl šį labai norėčiau paremti. ES teisės aktai turi būti pritaikyti moterims apsaugoti. Reikia tai įtraukti ir į užimtumo gairės, kai rytoj dėl jų balsuosime prašyčiau balsuoti už tai, kad e, užimtumo gairėms būtų suteikta tvirta lyčių dimensija. O baigdama štai ką pasakysiu. Manau, kad mums reikėtų pagalvoti ir apie mechanizmus, dėl kurių e, darbas be garantijų populiarėja. Pavyzdžiui, reikėtų pagalvoti apie paslaugų darbo didelį apmokestinimą. žmonės, kurie samdo, pavyzdžiui, e, darbuotojus savo namams, neretai būna sugundomi tiesiog e, nelegaliai tą daryti, nes yra labai dideli mokesčiai. Taigi yra tokių įsišaknyjusių priežasčių, kurias reikėtų pašalinti. Jų negalima išspręsti paprasčiausiai pakeitų sutarčių teisę. Ačiū. Tak for Cornelisen. Ačiū ponė Kornelisen, o dabar suteiksiu žodį poniai Maisner. Dar trys kolegos nori pasisakyti šiuo klausimu, tiksliau keturios. Ir dar liko vienas klausimas šiandienai. Todėl prašyčiau kalbėti kuo trumpiau. Maisner. Maisner. Faust. Dėkuoju, ponė Svensson savo frakcijas Aldi vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Manau, kad tai yra geras pranešimas ir svarbu kalbėti apie šią temą. Tai yra moteris dirbančias be garantijų. Tai yra problema. Problema be kitako ir tose valstybėse narėse, kur daugelis žmonių gyvena kaip ir neblogai. Tarkim, Vokietijoje neretai sakoma, kad skurdas yra moteriškas, tai labai aiškiai matosi, nes yra, vis daug, yra daug daugiau moterų, kurių finansinė situacija yra gerokai sudėtingesnė negu vyrų. Tai ypač išriškė krizių atvejais ir krizės daug, daug skaudžiau paliečia moteris nei vyrus. Uh, Na ir kadangi tas darbas be garantijų dažnai nesimato, nematomas, būtent todėl svarbu apie tai kalbėti. Taigi štai tokios mano preliminarius pastabos. Taip pat e, ši problema liečia visų e, amžiaus kategorijų moteris ir tai aiškiai pasakyta pranešime. Tiesą sakant, šis pranešimas labai gerai susišaukia su kitu mūsų aptartu pranešimu, tai yra vyresnio amžiaus moteris, nes neretai jos taip pat gyvena skurde ir sudėtinga situacija, dažniau negu vyrai, čia tam tikri dalykai susišaukė. Taip pat kalbėjome yra skirtingus darbo atlygius moteriams ir vyrams. Na ir manau, kad. E, visas šis problemas, ekonominė krizė arba darbas be garantijų, tik tais jas e, paastrina. Na ir dažnai mot, moteris dirba darbę be garantijų dėl to, kad jos turi įsipareigojimų šeimoje ir dėl to atė, pasenusios senatvėje jos turi mažiau pinigų, mažesnis pensijos, o taip pat neturi mažiau, turi mažiau galimybių mokytis. Pavyzdžiui, į konstatuojama dalyje kalbama apie kvalifikuotų darbuotojų kvalifikacijos praradimą. Šis fenomenas dažnai aprašytas, net ir labai kvalifikuotas darbuotojas, pavyzdžiui, e, moteris privalo išlikti profesijoje ir kelti savo kvalifikaciją. Ir kadangi šeimoje jai turi įsipareigojimų, jai tenka nustoti dirbti arba pradėti dirbti mažiau kvalifikacijos reikalaujančiame darbe, jį praranda savo kvalifikaciją ir po to tampa bedarbė ar mažiau apmokama. Todėl tenka kalbėti apie kvalifikacijos praradimą kaip fenomeną ir problemą. Toliau ketvirtasis straipsnis. Ten kalbama apie tai, kad reikia įtraukti nuorodas ir galimybę gauti mokymą, nes tos moteris dirbančios be garantijų turėtų turėti galimybę naudoti socialinėmis garantijomis, tai aišku, labai svarbu, bet lygiai taip svarbu suteikti joms galimybę kelti kvalifikaciją, toliau mokytis tam, kad jos neprarastų savo potencialo priešingai, jį padidintų ir tokiu būdu ateityje galėtų gauti geresnę darbo vietą. Na ir dar vienas dalykas. Buvo atkreiptas dėmesys į flexicurity, e, už lankstumą ir užimtumo garantijas. Lisabono strategija teisingai tvirtintas tas principas, nes dabar darbo pasaulyje iš esmės e, ir vyrai, ir moteris turi galimybę dirbti lankstesnėmis sąlygomis. Tai yra privalumas tam, kad galima būtų derinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Tačiau vėlgi, kadangi tas flexicurity principas apima ne vien tik tais lankstumą, bet ir, saug, bet ir garantijas, Ir būtent, kadangi e, moterim to lankstumo ypač dėl šeimos reikmių reikia daugiau, tai tai neturėtų reikšti, kad jos praras garantijas. Na ir taip pat daroma nuoroda į tam tikras e, profesinės grupės, pavyzdžiui, oper mergaitės. Na, tiesą sakant, oper darbas kaip fenomenas yra veikiau skirtas kultūriniams menams skatinti, o ne užimtumui. Bet reikėtų atkreipti dėmesį į jas, o taip pat ir migrantai, moteris migrantės patiria diskriminaciją be kita ko, kadangi jis yra moteris ir yra pažydžiamesnis, yra migrantės ir dėl kalbinių problemų, nes tarkim jos dažnai nesupranta kalbos vietoje. Taigi svarbu pranešime daryti nuorodą į šios fenomenus ir pagalvoti, kokis, koks turėtų būti atsakas. Ačiū, ponė Savau. Dėkui, vėlmi. Dėkuoju, gerbiam ponė pirmininkė ponė Zaborska. Dėkuoju ir noriu padėkoti poniai Thompson už e, šį dokumentą Europos liaudės partijos vardu. Be abejo, nes ji šią problemą aptarė labai išsamei. Jos iniciatyvinis pranešimas buvo pristatytas mūsų komitetui tuo metu, kai ES rengė savo strategiją ateičiai, tai yra Europa 2020 strategija. Šių metų pabaigoje jau tikimės, kad galėsime įvertinti Lisabono strategiją. Manau, kad šis įvertinimas e, nebus labai pozityvus. Turėsime pasimokyti iš savo klaidų. Pirmiausia, tose srityse, kur Lisabono strategija nepasiteisino. Kalbam apie darbą be garantijų, darbą prastomis sąlygomis moterims. Šis reiškinys vis tampa aktualesnis ir vyrams. Ne tik vidurinės klasės vyrams, bet ir kitoms pažeidžiamoms grupėms, tai yra skurdesniems e, visuomenės sluoksnėms. Jeigu mes kalbėsime apie e, trumpalaikius kontraktus, e, mes turėsime kalbėti apie savanorišką darbą ir priverstinį darbą. Neretai tai turi įtakos e, institucijų situacijai. Taigi trumpalaikis kontraktas ne visada yra neigiamas reiškinys. E, bent jau nesenoje praeitie tai būdavo. Kai kalbam apie tą darbo sutartį nepilnų etatų, Pirmiausia, turim kalbėti apie moteriams suteikiamas galimybės. Tokiu būdu moteris tampa prieinamos kitiems dalykams, pavyzdžiui, jos gali rūpinti savo vaikais. E, dėl darbo nepilnu etatu aš sutelkčiau dėmesį į materialiuosius aspektus, kam visuomenė uh, yra pasirengusi, ką visuomenė gali suteikti uh, e, moteriams, kurios dirba nepilnu etatu. Ypač pastaruoju metu matėme, kaip šioje srityje um, ėmė įsivyrauti skurdas. Dar vienas aspektas, į kurį turime atsižvelgti, yra mobilumas. Maždaug prieš dešimt metų e, keliavimas tam, kad galėtume kažkur kitur dirbti, buvo susijusi su uh, vadovais, tais, kurie uždirbdavo daugiau. O dabar matome, kad net ir nelabai aukštų, aukštas pareigas užimantys žmonės turi keliauti. Tai reikalauja, kad būtų suderinta e, darbas ir šeimos gyvenimas. Tada kyla klausimas, ar mes norime, kad vyrai ir moterys e, labiau prisitaikytų prie rinkos poreikių, ar greičiau reikėtų vertinti rinkos sąlygas kaip e, tarnaujančias žmonėms. Tokiu požiūriu e, ekonomika turėtų būti labiau orientuota į moterų poreikius. Šiuo, šiuo požiūriu moteris yra labiau pažeidžiamos negu vyrai ir todėl uh, vyrai yra įstumiami į situaciją, kurią nulėmė rinka. Galiu pasakyti, kad čia Europos parlamente aš jau septynerius metus dirbu. Ir matome, kad rytais aptarnaujantis personalas išeinantis iš parlamento prieš mums pradam dirbti, yra daugiausia vyrai, daugiausia migrantai, kurie yra susijęs su, e, su būties darbais parlamente. Tai rodo, kad moterų padėtis prastėja. Be to, šeimos e, priklauso nuo e, tokių darbų, už kuriuos išgyvena nuo to vadinamo juodo darbo, darbo, už kurį mažiau mokama. Neretai moteris dirba e, galbininkėmis šeimose, tas darbas yra neoficialus ir aš norėčiau pabrėžti, kad ilgalaikės procedūros su daugeliu kliučių ir um, tokios gana sudėtingos yra susijusios su tuo, kad Būtent tos moteris dirba būties darbus, jos yra pagalbininkės, jų darbas nedeklaruojamas, jos formaliai neįdarbinamos ir tai joms kenkia. Norėčiau Jums padėkoti pra, ir ypač pabrėšiu pranešėjos darbo nuopelnus, aš paturėsiu išvadų, bet išvados bus geros. Ačiū, ponė Zaborska, ponė Nikolau. Domnul președintă, și acest raport se înscrie în același context. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man rodos, mes visi sutarėme ir tai čia susišaukia ir su ankstesniu aptartu pranešimu. Taigi galbūt reikėjo suformuluoti tokį bendresnį pobūdžio dokumentą Kaip ten bebūtų, dėl pranešimo turiu dvi pastabas ir beje labai teigiamai vertinu pranešimą. Kaip ten bebūtų, man rodos, pranešimo projekte reikėtų primiktinai raginti, vertinti kaip nusikalstamas tokias veikas, kurias šiuo metu visuomenė toleruoja ir pritarė joms. Tai čia pirmiausia priverstinis darbas. Tai yra moderni vergovė ir ji dažnai toleruojama, netgi jai pritarėme neretais atvejais. Ir tai jau savaime sukuria diskriminavimą lyties pagrindu. Ir, na ir tarsi iš kultūrinių požiūrių tai kažkoks toleruotinas dalykas ir tai tikrai apsunkina moterų gyvenimo sąlygas. Antra, mano manimu, namų pagalbininkės, oper mergaitės, auklės, e, jom reikėtų daugiau dėmesio skirti šioje direktyvoje. Ne, dauguma tų žmonių gyvena labai sudėtingose sąlygose, dauguma jų, daugumos jų darbo sąlygos netgi žeminančios, e, neretai dirbame be darbo sutarties ir reikėtų raginti valstybės narės netoleruoti tokios veiklos ir galbūt būtų ir tam tikra, nuo kurios galima būtų ją laikyti priversnių darbą. Toliau, moteris migrantės. Migrantų srautai išaugo, daugelis vilti praradusių moterų yra priversas migruoti tam, kad rastų darbo vietą ir pajamas. Ekonominė krizė tikrai nepagerina situacijos, bet tikrai susiklosto kartais tokios aplinkybės E, kai e, migrantus rautai siejasi su nenusikalstama veikla, pavyzdžiui, nelegalių žmonių gabenimas, o taip pat vis didinti nelegaliaus darbo rinką. Visą tai sąveikoja, visą tai įtakoja E, migracijos rautus ir dėl to vis daugiau nelegaliai moteris yra gamenamas į valstybės narės ir yra priverstos e, imtis e, dirbti nelegalių, labai prastai apmokamų darbų. Aš manau, kad būtina raginti valstybės narės formuoti politiką skirtą tokio fenomeno atgrasimui, nes jo žalingos pasiekmes be kitako įtakoja ir susvetimėjimą tarp būsimų kartų, šeimų griovimą. Vis didėja vaikų savižudybės fenomeno, būtent tų vaikų, kurių moteris, motinas yra priverstos vykti kitas rinkas tokiamis darbo sąlygomis. Labai trumpai, pirmininkė sako ponė Moran, aš norėčiau tik tai paklausti pranešėjos e, dėl penktos pastraipos. E, prancūziškame variante teksto kalbama apie moterų būrimąsi į e, grupės, į profesinės sąjungas, bet tai yra teisė, o ne prievolė. Aš nežinau, ar vertimas nėra visiškai e, tikslus, ar jis atspindi tikrąją mintį. Galbūt čia reikia kalbėti apie socialinį dialogą, į kurį turi būti traukiamos moterys. Ir tai jau būtų gana vertintinas siektinas dalykas. Tačiau dabar, kaip prancūziškame tekste, tekste surašyta atrodo, kad kalbam apie kažkokią prievolę jungtis į profesinės sąjungas. Valstybėse narėse yra numatytos sąlygos ir reikėtų peržiūrėti e, šią pastraipą. Ir tikiuosi, kad pranešėja patikslins, kaip čia yra. Dėkuoju, ponia Figureido, e, prieš komisijos atstovų pasisakymą. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai. E, tema yra labai, labai svarbi. Norėčiau priminti Jums, kad pernai aš buvau viena iš tų, kurie paremė bandomąjį projektą, numatantį e, negarantuoto darbo sąlygų pakeitimą į e, sąlygas su tam tikromis garantijomis ir komisija turėtų mums atsiskaityti apie e, atliktus darbus. Dabar jau atėjo laikas tą padaryti. Mes dabar matome, kad vis daugiau žmonių dirba darbą be jokių garantijų ir statistika rodo, kad 75 procentai naujų darbo vietų yra tokios e, negarantuotos darbo vietos. Daugeliu atveju uh, E, moterys 90 e, procentų tokio darbo atlieka. E, moterims sukūrėma nedaug darbo vietų ir didžioji dauguma tų darbo vietų yra negarantuotas darbas. Yra daugybė vis naujai besikūrenčių laikino įdarbinimo agentūrų. Ir teisės aktai priimti šie sityje dar papgilino uh, problemas, bent jau mano šalyje taip yra. E, dėl ketvirtojo punkto pasisakysiu, kad ten minimos įvairios direktyvos. Aš nemanau, kad mes pakankamai įsigiliname į situaciją. Laikino įdarbinimo agentūros taip pat turėtų sulaukti didesnio dėmesio yra dar ir kita problema, kurią minėjau praeitie ir dar pakartosiu. Ja, mano šalyje šis klausimas yra labai svarbus. Tai yra teisės aktai skirti moterų teisėms apginti, pirmiausia, motinystės teisėms apginti, bet e, tie teisės aktai yra pažeidinėjami, kadangi E, tai susiję su e, ribomis minimaus atlyginimo. 450 eurų toks, tokia yra e, skurdo riba mano šalyje. Minimalus atlyginimas, bet dar e, paimamas mokestis. E, ir kaip tai priimtina, jeigu, nežiūrint teisės aktų, e, nustatomos tam tikros sąlygos ir tai pažeidinėjamos moterų teisės, kaip e, moteris gauna tik tai minimalų atlyginimą tam tikrais atvejais. Jos negauna jokios pagalbos, kai reikia kreiptis į gydytojus ir mes negalime su tuo taikstytis reikia užimti tam tikrą poziciją šiuo klausimu. Galime turėti nuostabių direktyvų, bet jeigu pasižiūrėsime į realų gyvenimą, tai kaip pati, ką tik iš mano pateikto Portugalijoje pavyzdžio, atrodo, matome, kad moterų teisės yra pažeidinėjamos. Dėkuoju. Dabar komisijos atstovas pasisakys. Ačiū, kad sutikėt man žodį tokiu labai svarbiu pranešimu pasisakyti, e, nuomonę galiu išsakyti. Šiuometinė krizė yra, sakoma, e, kitokia negu ankstesnės krizės ir akivaizdu, kad tai turi įtakos moterų užimtumui ir e, kur kas labiau negu per ankstesnės recesijas. Ir komisijos darbo rinkos stebėjimo rodikliai parodė, kad nedarbo E, lygis išaugo vienodai tarp vyrų ir moterų. Moteris e, dažniau vis tik dirba lankstų darbą, joms yra mokamas mažesnis atlyginimas, jos dirba mažiau valandų, dėl to dar užimtumo e, sąlygos pasikeičia, moteris neretai turi dirbti prastesnėmis sąlygomis ir dėl to išauga dar labiau neligybė. Komisija visą tai supranta ir žino Apie tai buvo kalbama jos galutinėje metinėje ataskaitoje apie lyčių lygybę. Šioje ataskaitoje, šiame pranešime šioje ataskaitoje komisija pabrėžė, kad lyčių lygybė yra būtina tam, kad galėtume įgyvendyti ES ekonominės ir socialinės sąnglaudos tikslus. Ir moterų dalyvavimas darbo rinkoje ne tik prisideda prie ekonominės nepriklausomybės, bet ir e, e, leidžia E, sukurti dar didesnį skurdą ir socialinę atskirtį. Komisija kovo mėnesį paskelbė e, politinį įsipareigojimą e, įtvirtinti kovą su lyčių neligybė. E, šis dokumentas e, virs nauja ES strategija dėl lygybės tarp vyrų ir moterų. Per osimiausius penkerius metus turės būti jį gyvendinta. Tarp Hartijos penkių prioritetų yra e, vienoda ekonominė nepriklausomybė, e, E, negali būti lygybės tarp vyrų ir moterų, jeigu jos, jie nėra vienodai ekonomiškai nepriklausomi. Todėl turime remti moterų visišką integravimą į darbo rinką. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas toms grupėms, kurios kenčia nuo kitokių diskriminacijos rūšių, pavyzdžiui, moteris migrantės. Taip pat mes turime pabrėžti, kaip svarbu gerinti moterų darbo kokybę, kadangi moteris ir toliau yra nepakankamai gerai atstovaujamas darbuose darbo vietoje ir dažniausiai jos dirba e, mažiau apmokama ir e, mažiau garantijų turinti darbą. Kitas svarbus punktas paminėtas pranešime yra vienodas atlyginimas už vienodą darbą, už vienodos vertės darbą. Tai yra dar vienas Hartijos prioritetas. Moteris darbo rinkoje susiduria su daug neligybės faktorių ir tos neligybės padarinys yra atlyginimų skirtumai. Kaip matome, šiuo metu tai e, sudaro pagal paskutinius Eurostat duomenis 17,8 procento. Europos komisija naudosis visomis turimomis priemonėmis, teisinėmis ir neteisinėmis, kad išspręstų šias problemas ir kartu su socialiniais partneriais pagalvos apie galimybę pagerinti ES e, darbo rinkos sąlygas, e, sumažinant atlyginimo skirtumus. Komisija 2009 metais pradėta darba šiemet tęsė, e, turiu galvoje kampaniją, informuojant moteris darbuotojas apie jų teisės. Mano nuomonė, tai yra labai svarbu. Lygiai taip pat Europos komisija nori išnagrinėti galimybę pagerinti teisės aktus dėl kitų atostogų susijusių su šeimos reikalais. Pirmiausia, turime galvoje motinysės ir tėvystės atostogas. Taip pat yra stebė, stebimi ES tikslai. E, vienas iš paskutinių projekto punktų yra susijęs su komisijos analizė dėl darbo be garantijų, atkreipiant dėmesį į lyčių skirtumus. E, e, nu- Ačiū. Pone Tomsen, baigiamieji komentarai. Trumpai kalbėkit, dar vienas punktas liko. Uh, labai ačiū. Ir aš labai trumpai kalbėsiu. Dėkui visiems kolegoms už svarbų indėlį į pranešimą. Pabandysiu atsakyti keletą klausimų. Tai man reiškia gana nemažai, ką jūs pasakėte. Zaborska klausė, ką visuomenė uh, duos e, moteriams dirbančiams nepilnu etatu. Ir be to, jeigu jūs esate laisvanoriška moteris dirbanti e, <laughs> nepilnu etatu, tai jūs negausite atlyginimo ir už viską mokės vyras, e, jūsų darbas bus tarsi paslauga. E, matome dabar, kad e, Europoje yra labai daug skirybų skaičių. Tačiau vis tik dalis moterų, sako, rizikuoja ir e, dirba nelegalų darbą. Ir uždirba kur kas mažiau negu vyrai. O vyras eina į darbą, jis darbo vietoje dirba daug valandų, moteris namuose dirba. Tas vyras galbūt turi moterį kolegę, kuri labai daug dirba, kuri moka mokesčius taip pat kaip ir vyras, bet grįžusi namo ji turi lygiai taip pat būties darbus atlikti. Jos mokesčių pinigai yra pervedami tą moterį, kuri dirba nepilną tatu. Ji nėra lygi su vyru, nes jis darbo rinkoje neturi daryti to paties, ką daro moteris. Aš neremiu darbo nepilną tatu savo norų Moteris gali dirbti viso etatu ir mes turime tą skatinti. Labai trumpai, aišku, aš nesu už privartinį mm, privartinė profsąjungų narystė. Aš esu iš valstybės, kur egzistuoja socialinio dialogo tradicija su profesinėmis sąjungomis. Dėl privalomo darbo, priversinio darbo. Čia nekalbam šiame pranešime apie priversinį darbą, labiau kalbame apie kitus dalykus. Tai turbūt būtų kalbama apie pranešime apie priekybą žmonėmis. Aš žinau, kad Prancūzijos darbo rinkoje ir kitose Europos darbo rinkose yra labai nedaug profesinių sąjungų organizacijų, bet to yra e, socialinio dialogo priemonės. Skandinavijos šalyse yra palaikomas dialogas per profesinės sąjungas. Aš norėjau Jūs pataisyti, kad viskas būtų teisingai suprasta. Labai ačiū, daugiau nekalbėsiu. E, ačiū, ponė Tomsen. Terminas pakeitimams pateikti birželio 29 balsavimas komitete e, rugsėjo 28-29. Ir liko dar šiek tiek laiko paskutiniam šiandienos klausimui pagal darbo tvarkę. Tai yra nuomonė užimtumo komitetui. Ir čia kalbėsime apie demografijos iššūkius ir kaltų, kartų solidarumą. Suteikiu žodį poniai Bauer, mūsų au, nuomonės autoriai. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy én nagyon... Labai ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad galiu kalbėti labai trumpai. Jau buvome e, surengę šiandien diskusiją. E, panašių klausimų kalbu apie e, tai, kad kolegės Pietikainė pranešimas nagrinėja panašius klausimus. Savo nuomonė, kurią parengiau kartu su Tomu Manu, užimtumo komitetas nagrinėja taip pat šį klausimą. E, Ir esminė problema yra ta, kad egzistuoja įtampa tarp kartų ir ta įtampa kartais labai e, pasiekia aukštą tašką. Mes turime pažiūrėti į turimus išteklius, kurie tikriausiai ateityje sumažės solidarumas tarp kartų yra dalykas, kurio mums vis labiau reikės, nes kartoms reikia e, vienų kitoms. Ir apie tai reikia rimtai galvoti. Reikia e, spręsti skirtingas, skirtingų kartų problemas ir jauniems ir vyresniems žmonėms e, iškyla tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga e, nori padidinti užimtumo galimybės. E, mes čia turime galvoti, kaip suderinti karjerą ir šeimos gyvenimą, užtikrinti didesnę darną tarptų dviejų sričių. Ir tokiu atveju mes sumažintume įtampą tarp kartų nes e, kitokiu atveju ar vargu ar mums e, pavyktų daug pasiekti, tai yra pats svarbiausias klausimas. Dar kalbame apie moterų diskriminavimą, mes e, esame tai patyrę, bet labai daug apie tai šiandien buvo kalbama. Aš dar norėčiau paminėti tai, ką sakiau dėl ponios Petikainen tai pranešimo egzistuoja didžiulis potencialas. Didžiulis potencialas, kurio mes nepanaudojame. Žinome, kad mokymasis visą gyvenimą yra E, kažkas, ko neturėtume baigti pasiekti, sulaukia 40 metų, reikia suteikti mokymosi galimybės vyresniai kartai ir kol kas to nėra numatyta. Dėkuoju, ponė. Pone Kornelisen, kad dar trumpai kalbėkite, kad komisija dar spėtų pakomentuoti. Um, Visiškai um... sutinku kad kai mes jau aptarėme moteris e, senėjančią visuomenėje, kitą pranešimą daug kas dubliuojasi. Taigi, manau, labai svarbu įtraukti šios aspektus. Tomo mano pranešimai iš e, užimtumo komiteto. Aš esu šešėlinė pranešė šiam pranešimui užimtumo komitete. Uh, Na ir jis dar nėra nepriekaištingas lyčių lygybės atžvilgių, todėl būtina pasistengti, kad lyčių aspektas patektų į uh, po Tomo mano pranešimą. Aš manau, kad užimtumo komitetas turėtų atsižvelgti į lyčių lygybės aspektus. Dėkoju, pane Kosta, labai trumpai prašau. Dėkoju, aš suprantu, kodėl ponia Bauer yra susirūpinusi. Tai yra, kad e, tikrai pono pranešimo, pono Tomo, man pranešime trūksta lyčių ar, ar, ar kartų lygybės aspektas. Na ir dar dvi pastabas iš mano pusės, manau, būtų tinkama pridurti nuorodas į tą dvigubą atsakomybę, kurios turi moteris šeimoje ir darbe. Čia pateiksiu atitinkamų pakeitimų, nes šeima tarsi tampa tam tikro armatartizatoriumi, kai kalba eina apie kartų solidarumą. Manau, kad tam, tikra, tam tikros politinės priemonės, be kitako mokestinės priemonės galėtų padidinti tautų e, kartų solidarumą tam, kad būtų užtikrinta geresnė pusiausvyrą, be kitako ir socialinės apsaugos rytyje. Dėkoju ir dabar dar ponė Moral. Dėkoju. Labai trumpai pabaigai Mm, Pone Bauer tikrai atliko įdomų darbą. Ir yra vis dėlto vienas dalykas, kuris man visai nepatinka. Kai kalbame apie senelių kartą, tai jiems tenka visiškai kitokia vieta visuomenė negu jų anūkams. Taigi, kai kalbame apie solidarumą tarp kartų, tai Reikėtų kalbėti apie solidarumą, ne vien tik apie solidarumą tarp e, dirbančių gyventojų ir pensininkų, bet ir solidarumą tarp senelių ir anūkų kartų. Nes e, santykiai tarp senelių ir anūkų gerokai pasikeitė ir solidarumas čia yra sąmoningas. Jeigu ponia Bauer neprieštaraus, tai norėtųsi, kad jos pranešime būtų įtrauktas štai toks um, aspektas, nes jis susijęs su pokyčiais visuomenėje ir su solidarumu šeimoje. Dabar komisijos atstovas ponas Kuskovskis. Dėkoju. E, trumpai informuosiu apie mūsų planus Europiniams metams 2012 skirtiems aktyviam senėjimui ir taip pat uh, solidarumo tarp kartų skatimą yra labai naujas pasiūlymas ir komisijos kolegija jį palaikė, bus pradėtos artimas metų konsultacijos. Kol kas dar negaliu konkrečiai nurodyti, koks bus iniciatyvos pavadinimas, bet ji apims aktyvų senėjimą ir solidarumą tarp kartų. Dabar šiek tiek apie pranešimo projektą. Na, pirmiausia, dėl 25 punkto ir Europos šeimų alijanso. Mm, na, įrodyta praktika. Šis formuluotė galbūt pernelyg ribojanti, nes jį tarsi reiškia, tarsi yra nustatyta bendra kryptimis, kuria turėtų žengti šeimos politika. Na ir tarsi galima būtų įrodyti, kad kai kurio taikoma praktika žengima tą tai linkmę, o kai kur ne. Na ir šios dienos diskusijos parodė, kad labai daug kas priklauso nuo pačių valstybių narių ir valstybės narės turi kompetenciją formuluoti šeimų politiką. Čia pavyzdžiui, e, darbas pusė tato, na, padėtis skirtingose valstybės narėse labai skirtinga. Na, kai kur moteris dirbančios pilna, pusė tatų turėtų būti pripažįstamas kaip uh, kai kur uh, daugiau skatinamas vyrų darbas pusė etato, kai kur moterų, padėtis skiriasi. Na, kaip tik ir tie geros praktikos pavyzdžiai tikriausiai būtų geriausias metodas. Ir manau, kad čia galima būtų derinti pozicijas ir keisti nuomonėmis. Darliau 26 punktas. Galbūt galima būtų daryti nuorodai nuotoliniu būdu dirbančius darbuotojus, o taip pat kitas nuostatas, kurias leistų derinti šeimininį ir profesinį gyvenimą. Juolap, e, e, kadangi vis daugiau laiko tenka praleisti vykstant į darbo vietą, tai galbūt tikrai svarbu uh, skatinti nuotolinį darbą, nes, pavyzdžiui, jį galima būtų derinti su vaikų priežiūra, nes tai tikrai leistų sutaupyti laiką skirtą vykimui į darbo vietą. Taip pat buvo minėta, kad šis pranešimas siejasi su dviemis ankstesnėmis aptartomis iniciatyvomis. Taigi, pirmiausia, atkreipčiau dėmesį į keletą iš tų iniciatyvų. Na, pavyzdžiui, mano manimo, įdomi mintis būtų ir jie vertėtų įtraukti į šį pranešimą, jie kėlė panedelį dėl daugiau galių, galimybių suteikimo vyresniamžiaus žmonėms, pavyzdžiui, traukianti juos į valdymo struktūras. Na, tai taip pat aktyvaus senėjimo aspektas. Toliau, ponia Nikolau iškėlė mintis susijusi su migracija ES viduje. Na, tarkim, tikrai yra valstybių narių, kuriuose yra patirties, kaip pavyzdžiui, tėvų kartą vyko dirbti kitas valstybės narės. In... Ačiū. Pone Bauer, labai labai trumpai pakomentuokit. So we... Labai ačiū. Suprantu, kad laiko nebeturime, taigi dėkoju visiems už pastabas, tik tai trumpai dar vieną pastebėjimą padarysiu. Kai kalbėjo Elizabet, aš prisiminiau e, Vengrijos e, įstatymo atvejį. Tėvystės atostogos taip pat yra numatytos seneliams. Taigi, tai galbūt gera mintis, kurią galima būtų gyvendinti kitur ir pateikti kaip pavyzdį. Ir galbūt tai bus naudinga. Ačiū. Dėkui, ponė Bauer. Dėkoju